Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, pradedame mūsų komiteto posėdį. Norėčiau paklausti, ar turėtumėt kokių pasiūlymų mūsų darbo tvarkiai. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas pirmininkė dėl praėjusios savaitės diskusijų dėl laisvo judėjimo. Nenorėčiau siūlyti dar vieną punktą į mūsų darbo tvarkę, bet kad ir kaip jūs begerbčiau, norėčiau jūsų paaiškinimų dėl bulgarų ir rumunų piršto ant spaudų. Jūs pateikėte tokius pareiškimus dėl šių asmenų pirštų ant spaudų, bet jūs esate Europos sąjungos pilietis. Galbūt galėtumėt paaiškinti, ką jūs turėjot galvoje, pateikdami tokius pareiškimus, nes ir aš ir kiti kolegos norėčiau tokių paaiškinimų. Prieš šventes tokie jūsų pareiškimai Bulgarijoje sukėlė labai didelę pasipiktinimo bangą. Gerbiamas kolegė, Bulgarija bandė išsiaiškinti, ką aš turėjau galvoje, kiti kolegos irgi manęs klausė dėl to. Jei norite žinoti mano poziciją, tai pasiskaitykite mano praėjusios savaitės kalbą, kurią aš pasakiau Europos parlamente. Kalbant apie parlamento rezoliuciją, į ją yra įtraukta tai, ką aš sakiau. Aš kritikavau Davidą Cameroną, teikdamas, kad jo požiūris yra netinkamas ir kad ES valstybė negali diskriminuoti kitų valstybių narių piliečių, kai kalbame apie socialinės teisės. Aš 34 metus esu parlamento narys ir pasisakau už judėjimo laisvę, bet savo interviu Aš taip pat sakiau, kad mes turime ginti judėjimo laisvę, bet aišku, turime kovoti ir su piknaudžiavimais, su tais, kurie piknaudžiauja tokią teisę. Tarptų piknaudžiautojų yra ne tik rumunų ir bulgarų, bet ir vokiečių. Taigi, aš norėjau pasakyti, kad jei kas nors neteisėtai prašo išmokų kitoje valstybė narėje, ir po to, po kažkiek laiko kitoje valstybė narėje tų išmokų prašo, tai mes turime, tai tokią informaciją turime žinoti. Čia turiu galvoje žmonės, kurie nuolat piknaudžiauja ir neteisėtai naudojasi tokiomis išmokomis. Taigi aš turėjau galvoje tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą taip pat ir Vokietijoje. Ir sėkiau, kad teisės aktai turi būti tinkamai gyvendinti. Tikrai nenoriu atsiimti jokių išsakytų žodžių. Mes turime stiprinti e, judėjimo laisvės įgyvendinimo nuostatas, kalbant apie septintąjį straipsnį direktyvos skirtai, skirtos judėjimo laisviai, tai turime tą straipsnį tinkamai įgyvendinti. Ten septintame straipsnė aiškiai sakoma, kada asmenys išvykę į kitą valstybę narę turi teisę į socialinės išmokas, kada ne. Mes turime užtikrinti judėjimo laisvę ir turime nediskriminuoti uh, ES piliečių, bet įstatymą turime visiems vienodai taikyti. Ir nenorėčiau, kad mano išsakyti žodžiai būtų neteisingai interpretuojami. Rumunijos ministras pirmininkas, išsiaiškinęs, ką aš turėjau galvoje, atsijėmė savo kritiką mano atžvilgiu. Genau, was pirmininkė. Nu, cituoju tai, ką atspausdino vokiečių laikraščiai. E, raginama nutraukti e, atspaudų ėmimą iš žmonių. Taip pat teigiama, kad neįmanoma išspręsti rumunų ir bulgarų problemos per Vokietijos teisės aktų priemonės. Komentuodamas jūsų atsakymą noriu pakartoti, kad galbūt čia kažkas klaidingai parašyta, neteisingai atspausdinta. Jei perskaitysite visą straipsnį Bild Zeitung, jūs e, pamatysite visą kontekstą. Aš tikiuosi, kad suvoksite, jog mane, mano žodžius pacitavo neteisingai. E, buvo siekis išreikšti paramą laisvam judėjimui. Todėl paraginčiau visus kolegas, e, kaip ir visais kitais atvejais, kai jūs neteisingai cituoja arba neteisingai pacituotas jūsų komiteto pirmininkas, pas, susisiekite su juo tiesiogiai, kad jis galėtų tą klaidą ištaisyti. Ir noriu jūs Ačiū, ponė Butikofel, sveiki. Žinoma, kalbame apie tam tikrą diskriminaciją čia. Toliau pirmininko pranešimai. Ketvirtadienį pristačiau Jums pranešimą spaudai, kurį paskelbėme Ukrainos temą. E, parlamento pirmininkas jį pasirašė. įstatymas, kuris mūsų nuomonė prieštarauja konstitucijai, e, taip pat ir jo prieimimo metodas netitinka konstitucijos. E, Pre, mm, į e, demonstracijas buvo susirinkę 200 tūkstančių žmonių, tačiau tai darosi neteisėta šalyje. Prezidentas yra raginamas dirbti su opozicija. Norėčiau išreikšti vilti, kad tai nėra vilkinimas kad bus ieškoma sprendimo. Man atrodo keista, kad pirmą pasirašą prezidentas e, pasirašo įstatymą, paskui pareiškia, kad yra pasirengęs dėrėtis. Galbūt daugiau apie tai sužinosime rytoj. Tai bent jau galėtų būti gera pradžia mūsų delegacijos apsilankimų Ukrainoje ateinančiomis savaitėmis turėsime galimybę pasikalbėti su ponu Venizelos, o tarybos e, išvadose yra išdėstyta pozicija, kuri, manau, reiškia, atitinka mūsų e, pranešimą spaudai ir Ukrainos valdžia raginama sustabdyti tokias tendencijas. Manau, kad Europos institucijos turi kalbėti viena, vienu balsu šiais klausimais. Toliau, įvykusio posėdžio protokolas, ar niekas jam neprieštarauja, jei ne, laikysime jį patvirtintų. Ir šiandienos posėdžio svarbiausia tema, ponios Doris Pek pranešimas dėl Bosnės ir Hercegovinos pažangos ataskaitos. Pone pirmininkė būtų gerai, jei tikrai būtų svarbiausių darbo tvarkės punktų ir galėčiau pranešti, kad Bosnijos politikai susitarė ir kad jie artės link Europos. Deja, taip nėra, taigi tai nėra gera svarbi šios dienos žinia. I, e, nė, išlieka tas pats štilius šioje srityje kaip ir praėjusiais metais. Aš tikėjausi, kad šiais metais, kuomet priminėsime mano pranešimą, uh, tikėjausi savo pranešime konstatuoti, kad pasiekta pažangos konstitucijos srityje, taip pat Seidi Finši nutarties gyvendinimo klausimų. Tai yra visi bosniai e, turi teisę į e, lygų traktavimą. Jie neturi būti skirstomi į serbus, kroatus ir bosnekus. E, Deja, pastarosiomis savaitėmis, kaip matėme, komisija skiria labai daug laiko ir pastangų bandydama, bandydama įtikinti šalies politinius lyderius nusileisti. Kai kurie susitikimai truko 16-14 valandų su šalies politiniais lyderiais ieškant išeities iš susidariusios situacijos. pokyčiai yra būtini rinkimų įstatymę, pavyzdžiui, nes jais nebus pakeistas, tai kiti rinkimai bus sudėtingi. Ir nežinau, kas ryštusi pripažinti tokių rinkimų rezultatus. Taigi tai yra didžiulis iššūkis. Ir dėja, šalyje yra tiek problemų. Ir viskas susijęs su sprendimu Seidi Finčių byloje. Ir ta, ta klausima buvo galima išspręsti seni ir dabar jau uh, skirtume dėmesį pažangai kitose sritise kad šalis būtų pas, pasirengtų stojimo Europos Sąjungą. Bosnijos ir Hercegovino žmonės norėtų įstoti Europos Sąjungą. Jie nori, kad jų politikai elgtųsi taip, kad galėtume eiti šiuo keliu. Deja, šalyje išrinkti politikai, kurių dauguma to nenori. Tai yra Bosnijos ir Hercegovinos problema. Tačiau yra ir daugybė kitų problemų. E, teismų srityje. Nenoriu visų, pradėti vardinti visų problemų, tačiau yra problemų organizuoti nusikalstamumo srityje. Čia reikia dar daug nuveikti. Daug sunkumų išlieka ir nusikaltimų tyrime. Reikia imtis skubių veiksmų e, prieš korupciją, korupciją politikoje, žiniasklaidoje, versle ten yra susiformavusi tikrai labai nepageidautina sąjunga, alijansas. Mes turime įtikinti politikus, patvirtinti reikalingas teisėkuros priemonės, kad e, tokia korupcija būtų užkardyta. Ir dar vienas klausimas, tai būtinybė tai spaudimas daromas žurnalistams. Jiems daromas toks didelis spaudimas, kad jie neturi galimybės objektyviai e, pranešinėti apie tai, kas vyksta. Man tikrai liūdna, kad ES programos skirtos jaunimui ir švietimui visą gyvenimą trunkančio mokymosi programa, pa, pa, pavyzdžiui, negali būti įgyvendinamos toje šalyje, nes reikia sukurti nacionalinę agentūrą, kuri taptų mūsų um, pašnekovę, bendradarbę šioje srityje. Erasmus programa, ji tikrai būtų naudinga šalies jaunimui. E, jie atvertų daug galimybių. Tačiau kas atvyks į, į šalį investuoti, teismų sistema neveikia tinkamai. Dar viena problema yra tai, kad e, Dar viena problema tai yra ekonominės rytis. Manau, kad turime teikti daugiau paramos, kad jie galėtų uh, eiti priekin. Toliau kaimininiai satnikiai uh, e, Bosnija, Hercegovina. Daug klausimų išsprendė, tačiau dar nemažai klausimų lieka neišspręsti būtų gerai, jei Serbijos e, įtaką e, kad, būtų, kad Serbijos įtaka būtų e, pozityvesnė. Bosnijoje Hercegovinoje sklando gandai apie mano pažangos ataskaitą. Aš savo ataskaitoje tikrai neraginu išardyti ekonominių subjektų bet norėjau tik akcentuoti, kad po Daytono sutarties šalis padalinta į dvi dalis ir to negalima toleruoti, su to negalima susitaikyti. Tos dvi pusės, to, tos dvi dalis negali egzistuoti kaip valstybė valstybėje. Ir jeigu jos ir toliau norės atsiskirti viena nuo kitos, jeigu nebus jungtinių institucijų nacionalinių lygmenių, bendros teismų sistemos, bendro aukščiausiojo teismo, tai mums teks tokią situaciją kritikuoti, bet aš tikrai nesakau, kad, tas, kad toms dviems dalims reikia atsiskirti. O kalbant apie federaciją ir apie tai kalbėjau paskutinėje diskusijoje, turime pabrėžti, kad ši federacija yra sukurta taip, kad ji negali funkcionuoti. Ji sukurta 96 metais Vašingtone, įtraukta į Daytono susitarimą. Tai reiškia, kad valstybė padalinta į dešimtį kantonų, o žemesnėme lygmenyje yra vietos valdžios institucijos ir egzistuoja federalinė struktūra, e, viršesnė struktūra ir dar yra Kosovo vyriausybė. Tačiau federacijoje yra dešimt ministrų. Kiekvienoje federacijoje yra po dešimt švietimo ministrų, plus federacinio ligmens švietimo ministras bei premjeras federalinių lygmenių. Tai kaip tą sistemą tvarkyti? Administracinį aparatą reikia mažinti jis turi būti veiksmingesnis, mažesnis. Administracijoje turėtų dirbti mažiau pareigūnų, nes dabar jie negali dirbti, nes įvairūs valdžios lygmenis kaišioja pagalius į ratus kitoms struktūroms, kito, kitiems lygmenims. Apie tai gali nepasiskaityti, o pamatyti šalyje. Atsižvelgėme į įvairiausius kolegų pasiūlymus ir komentarus, buvo pateikta daugybė pakeitimų, kolegos norėjo padėti rengiant šį pranešimą ir parengta 16 kompromisinių pakeitimų. Į tuos kompromisus įtraukti e, punktai, kurių aš nepristačiau, neminėjau. Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį pridur e, regione buvo atrasta masinė kapavietė, tai Republika Serbska teritorija ir apie tai kalbame pranešime. Nes tai reikia paminėti dėl istorinių atminties dalykų. Mhm. Taip pat Janovič byla svarstyta žmogaus teisų teisme. Tai dar vienas svarbus dalykas. Tai aktualu vis, vis, visiems kitiems sprendimams e, bylose dėl karo nusikaltimų. Be žinios dingę asmenys, Mm, kitas klausimas – pabėgėlių sugrįžimas. Ne visi pa, norintys sugrįžti pabėgėliai turi galimybę sugrįžti. Kaip jau sakiau, daug padaryta, bet dar daug reikia nuveikti. Bosnijos ir Hercegovinos šiaurėje e, yra teritorija, kuri yra visiškai neatsigavusi po karo. Tai, tai derlinga teritorija po Zavina, tačiau niekas negali ten grįžti, nes kaimo bendruomenės Yra žmonių, kurie nori e, sugrįžti, statyti būstą, tačiau vietos valdžia nelei, neįsileidžia tų žmonių. Taigi trūksta geros valios ir apie tai pranešime taip pat kalbama. Man susidarė įspūdis, kad kolegos nepritarė šiam pranešimui. Turiu pasakyti, kad kai kuriais aspektais e, pasiūlytos aštresnės formuluotės nei mano pasiūlyme, skirtingai nuo paskutinio mano renkto pranešimo aktualiausia tema yra konstituciniai pokyčiai Seidič Finči bylos e, sprendimas, problemos su teismų sistema, problemos su žiniasklaida, švietimu ir struktūrinėmis reformomis. Kalbant apie vienos ekonominės erdvės kūrimą, kaip sakiau, regioninis bendradarbiavimas vyksta neblogai, tačiau Bosnija Hercegovina E, yra vienintelis šalis, kuri neleidžia Kosovo gyventojams vykti į savo teritoriją. Bosnių mažumos atstovai gyvenantis Kosove negali aplankyti giminių Bosnijoje Hercegovinoje, nes muitinė, e, šio šalies muitinė nepripažįsta Kosovo iš, išduotų pasų. Tai yra tikriausiai amžiaus anegdotas. Ir galiausiai e, čia Labai rimtai noriu tai pasakyti. Savo, mano partinėme tekste nebuvo šio raginimo, bet dabar viešai kreipiuosi į Europos Sąjungos vyriausybės ministrus, ragindama juos parodyti daugiau dėmesnio Bosniai ir Hercegovinai, dažniau lankytis toje šalyje. Nepakaka, kad vien komisijos nariai ten važiuotų, kad e, vyriausios susigaliotinės darbuotojai ten vyktų. E, karts nuo karto ES šalių premjerai, užsienio reikalų ministrai turėtų ten nuvykti ir pasakyti kalbas, kurios, pavyzdžiui, dažnai yra sakomos Serbijoje. Ir galbūt tada politikai pradės suvokti, kad tai, ką komisija, apie ką komisija kalba, yra e, teisinga ir kad reiktų e, siekti gyveninti komisijos e, reikalavimus. Komisija ten dirba jau ilgą laiką, tačiau į komisijos raginimus politikai nereaguoja. Būtų gerai, kad politikai, kad žinomi Europos politikai ten vyktų ir, ir paragintų šalies vyriausybę pradėti elgtis kitaip. Kolegos tam pritarė, šiam, šiam raginimui pritarė, aš tikiuosi, kad visi valsos už kompromisus, nes balsavimą rytoj numatęs trumpas laikas. Ačiū. Wir haben jetzt sieben Worten. Labai ačiū. Dabar septyni kolegos paprašė žodžio. Ir dar reikia peržvelgti kitas ataskaitas, kitus pranešimus, taigi prašyčiau. Dabar žodžio prašo devyni kalbėtojai, prašyčiau kolegas neprašyti žodžiai, jeigu tikrai nėra būtinybės kalbėti. Nes jeigu bus tiek pasisakysiu e, kolegų po kiekvienos ataskaitos, tai mes nespėsim išnagrinėti visos darbo atvirkės, na, nebent e, skirtume kiekvienam kalbėti vieną minutę, vieną minutę ar pusantros. Generalinis sekretorius yra dosnesnis negu aš, tai gerai, sakykime, pusantros minutės. Aš kalbam už e, e, kolegės vardu, kurie įsirgiu ir negali būti su mumis. Kai dėl e, pažangos ataskaitos matome, kad nėra didelės pažangos padaryta Bosnijoje Hercegovinoje 13 metais Ir tai nieko naujo, kai sakoma, kad šalis atsilieka ir taip pat kaimynai ir, ir kitas šalis atsilieka. Mūsų frakcija mano, kad ES integracijos procesas Bosnijoje ir Hercegovinoje turėtų, būti, turėtų tapti prioritu, prioritetu SS ES darbo tvarkyje, nes e, mes, e, mes čia tiesiog nesuprantame. Aš norėčiau paklausti gerbimus pranešėjos, ponios Pak, kodėl Ji turi tokią neigiamą požiūrį dėl mūsų šešto pakeitimo pasiūlymo, dėl to, kuris e, nurodo, kad es narystės perspektyvos turėtų būti nurodytos Hercegovinai kaip vienai šaliai, kaip, kaip vieninteliai šaliai. Mes dėl to turbūt galime sudarti. Ir mes taip pat manome, kad e, reikėtų, kad dalyvauti, kad dalyvautų mūsų darbuotojai ir taip pat užsienio reikalų ministrai taip pat turėtų e, dalyvauti šiame darbe dėl konstitucinių reformų. Tai e, žinome, kad 14 metų rinkimai artėja ir Bosnija turi paspartinti stardišpinčiukės sprendimą gyvendinimą ir padaryti e, atitinkamus pakeitimus rinkimų teisėje, kad rinkimai būtų sąžiningi ir, ir teisingi. Bet e, konstitucinės reformas yra būtinas tam, kad būtų e, užtikrinta, jog Bosnija ir Hercegovina yra visiškai tinkamai funkcionuojanti valstybė. Tai yra politinių valdovo prioritetas dėl kovos su korupcija. Vėlgi tai turėtų būti politinės e, darbo tvarkės svarbiausi klausimai. Mes pritarėme, kad ir kitos e, grupės, kitos frakcijos pritarė mūsų septintam pakeitimui ir jūsų trečiam pakeitimui tam, kad būtų pabrėžiama įsipareigojimas kovoti su korupcija Bosnijoje Hercegovinėje ir kad būtų teikiama techninė pagalba, ją teiktų ES delegacija šioje šalyje. Taigi mes manome, kad mes galėjome parengti pranešimą, kur kuris atspindi ES integracijos procesą, tačiau tikimės, kad Bosnija Hercegovinos vadovai dirbtų daugiau. Tai čia mm, ne dėl mūsų, bet dėl jų pačių ir dėl jų piliečių gerovės. Ačiū. Thank you, Mr. Chair. Cornel. Ačiū pirmininkai. Kornelis, ten taip tarti, reikėtų tarti mano pavardę. Labai ačiū poniai Pak už subalansuotą pusiau pranešimą. Situacija liūdina, kad yra tokia. Aš mm, apgailestauju, kad nebuvau kompromisinėme susitikime, tai ne mano kaltė, bet aš manau, kad kolegos atsižvelgia į mano pasiūlymus. Aš sutinku su visomis pastabomis, kurias nurodė ponė Tak Bosnijoje ir Hercegovinoje tikrai trūksta pažangos, tai labai gaila. Ir politikai turėtų tikrai nustatyti prioritetus ir pradėti bendradauti dėl šalies, dėl, dėl jų pačių tautos e, interesų. Ir manau, kad e, pranešimas yra tik tai subalansuotas ir nurodo, kad turėtų mm, imtis darbo ir turėtų skirti daugiau dėmesio. Atrodo, kad daug svarbių e, tarptautinės politikos klausimų Bosnija ir Cegvina nepatenki darbo tvarkė. Mes pritarime visiems kompromisams, išskyrus 11, kadangi ten yra teigiama e, ir garantuoti visiems e, lygės teisės. M, visiems asmenims, kurie dalyvauja e, žiniasklaidos procese, bet manau, kad tai netitinka Sogačvindič e, sprendimo procese, bet yra, pavyzdžiui, kitos, kiti, žmonė, kiti žmonės, kitos tautos, čigonai žydai ir jie turėtų dalyvauti žiniasklaidos darbe. Paskutinis dalykas dėl SND, tai žinoma, yra, vyksta kova su korupcija, bet e, tai svarbus dalykas ir tai turėtų tapti prioritetu ir šodinėme pasikeitimo pasiūlyme yra teigiama, kad tai turėtų būti absoliutus prioritetas. Na, aš manau, kad yra porada klausimų, kurie turėtų būti absoliutus prioritetai ir jeigu galbūt galėtumėte išbraukti žodį absolut, absoliutus e, prioritetas, tai tuomet mes pritartume, o jeigu ne, tai mums būtų sunku pritarti. Po, na, vieną minutę, 30 sekundžių. Pone Kukan, dėkuoju labai. Geras, subalansuotas pranešimas atspindintis padėti šalyje. Pritariu pozityvam tonui. Rinkimų teisė yra labai svarbus, kaip pana Gomeš sakė, kad 2014 metų spalis artėja ir ele rinkimų įstatymas turėtų būti parengtas. Manau, kad šitą ataskaitą, šitas pranešimas nurodo labai svarbę žinę, kad tai yra politinis elitas, o ne šalies gyventojai, kurie yra atsakingi už tą, tą, tą kladatį, į kurią pateko Bosnija ir Hercegovina. Koordinavimo mechanizmai yra nepaprastai svarbus Vienas, Bosnija ir Hercegovina turėtų būti, turėti vieną balsą prie dėrybų stalo. Tai nepaprastai reikšminga, kad ir piliečių visuomenė dalyvautų, tai dalyvavimą tikrai reikėtų sustiprinti. Ir Baneluko Basni, Serbijos Respublikoje buvo šituo, šituo pranešimu buvo pasista neteisinga žinia, nes aš gavau tikrai daug, daug skambučių, mane kvietėsi ir, ir mane greipėsi ir teigia, kad tai bus e, didžiulė centralizacija šalyje, bet tai yra netiesa, nes turėtų būti konstitucinė reforma ir tikrai turėtų būti šalis geriau e, vadovaujama. Dėkuoju minutė 25 sekundės. Gerai. Ponas Tir. Hvala, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dėkui. Gerbiami kolegos, Bosnija Hercegovina iš tiesų yra stagnacijoje. Tos stagnacijos priežastis arba netgi kelios priežastys yra separatizmas ir centralizmas. Dėl to pranešėja teisingai pabrėžė savo 19 pakeitime, kad Bosnija ir Hercegovina turi eiti narystės ES keliu, remdamasi federalizmo principų. Aš savo pakeitimuose irgi pabrėžiau federalizmo aspektą kaip pagrindinį aspektą Bosnijos ir Hercegovinos integracijai į Europos Sąjungą. Serbijos Respublika ir Serbijos žiniasklaida šiam ir Bosnijos radikalioji spauda tam skiria nemažą dėmesį, aišku, užmirždama Bosnijos ir Hercegovinos Europos siekius. Mes turėtume federalizmo siekį pabrėžti 12 kompromisinėme pasiūlyme nebuvo kalbama apie segregaciją. Mano nuomonė, ankstesnis šio pasiūlymo tekstas buvo geresnis. Bosnijos ir Hercegovinos integracija priklausys nuo sėkmingo federalizmo principo įgyvendinimo. Bet Bosnijos politikos lyderiai dar nesupranta šio dalyko. E, dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti ponę Pak su pranešimu tos reformos, kurios galėjo būti įvykdytos Bosnijoje ir Hercegovinoje, galėjo sukurti pozityvę atmosferą tenais. Kroatija, nauja ES narė, turi tūkstantį kilometrų sieną su Bosnija ir Hercegovina, dabar tai yra ES išorės siena. Mes turime ir atsakomybių, ir pareigų kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną. Tikimės, kad, tikėjomės, kad ten įvyks pasikeitimų, ypač po m, mm, pokalbių su ponu Fulė, bet dėja situacija nesikeičia ir labai gaila. Ir tie pasikeitimai nevyksta dėl Bosnijos dėl problemų Bosnijos val, e, valdžioje. Dėkui, dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Pak už subalansuotą, realistišką ir draugišką pranešimą, nes mes siekiame, kad ši šalis taptų normaliai veikiančia šalimi. Pranešimas E, šalis, šalis negali būti organizuojama remiantis taiko susitarimu. Aš neįsivaizduoju ir turbūt niekas iš jūsų e, nemano, kad gali pasiūlyti Bosnijai ir Hercegovinai, kokia federacinė ar kitokia valstybė, jų valstybė turėtų būti. Tos valstybės piliečiai turi patys nuspręsti, bet jie turėtų siekti, kad tai būtų viena šalis. Ten yra daug problemų, daug ministrų. Šalies politinis elitas nelinkęs į kompromisus. Jie turėtų sutarti dėl to, turėtų sutarti dėl, Europos, dėl tos šalies europinių integracijos siekių, o visais kitais svarbiais šalies gyvenimo aspektais turėtų siekti kompromiso. Nemanau, kad mes turime jiems sakyti, kad jie turėtų skatinti privatizavimą. Šalis turi pakankamai problemų ir be privatizavimo. Korupcija, organizuotas nusikalstamumas, kontrabanda – tai tik dalis problemų, kurios yra šioje šalyje ir, kažin, ar e, sparti privatizacija padėtų tas problemas spręsti. Pone Kopa, ačiū pirmininką, kalbėsiu trumpai. Noriu pasveikinti Doris Pek parengus puikų pranešimą, kuriam e, parlamente plačiai pritarėme. Trumpai apie kai ką. Visų pirma, mes matome, kad šalies politiniai lyderiai nesugeba susitarti dėl bendros pozicijos. Manau, kad neturėtumėme e, apleisti vieningos Bosnijos Hercegovinos projekto piliečių vardan ir pritariu Kukano komentarams šiuo klausimu. Manau, kad turime reikalauti, kad šalis vykdytų konstitucinę reformą ir tiesiogiai bendrautų su demokratiška visuomenė. Jei politikai e, nesugeba prisimti siekio kurti vieningą Bosniją Hercegoviną, manau, kad piliečiai turi teisę e, rinktis kitus. Ačiū, sako ponas Plenkovič. Aš taip pat noriu padėkoti poniai Pak už jos parengtą pranešimą. Ji... E, palaiko Bosnijos Hercegovinos e, sieki priartėti prie ES. Tikiuosi, kad e, mano kolegos iš Kroatijos pritars mano e, komentarams, kad neturėtų būti e, istorinio, istorinės neteisybės momento, kuomet e, Bosnija Hercegovina taps paskutiniu e, vagonu link ES riedančiame traukinyje. Manau, kad Seidič Finči bylos sprendimas turėtų būti matomas tam tikrame kontekste. Tai yra jo tikslas užtikrinti lygybę visų žmonių ir e, Bosnijos ir Hercegovinos piliečių lygybę prieš konstituciją. Apgailestauju ir dėl to, kad buvo nuspręsta suspenduoti e, pasirengimo stojimui e, finansavimas skiriame Bosnijai ir Hercegovinai. Tai sumažina šios šalies šansus ir tai nepadeda šaliai siekti tolesnės pažangos. Kai kalbame apie šalies, su šalies politiniais vadovais, turime įtraukti ir federalinio ligmens valdžią į e, Europos projektų įgyvendinimą. Europos Sąjunga galbūt e, galėtų prisidėti prie tam tikrų klausimų išsprendimo, ypač per stabilizacijos ir asociacijos protokolą su Bosnija ir Hercegovina. Manau, kad šios šalies vyriausybė turėtų e, siekti aukštesnių ap aplikosauginių standartų, pavyzdžiui, šalies e, naftos perdirbimo gamykloje ypač. Toliau, ponia Fajon. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešimo autorę ir noriu pasakyti, kad aš nusivylusi tuo, kad Sarajeve įvykus, įvykęs penktadienį susitikimas nesivainikavo sėkme. Politiniai, politiniai lyderiai e, nesugeba rasti sprendimų dėl to, kad stinga valios. Manau, kad turime kalbėti apie ir be abejo Seidič Finči e, bylos sprendimo įgyvendinimą. Tai ypač aktualu ir norėčiau priminti mano frakcijos raginimą E, pranešimo autoriai, kad man, manau, kad mes turėtume labi, būti labiau matomi Bosnijoje Hercegovinoje. Ir ES turi kalbėti vienu balsu, bendraudama su ta šalim. Norėčiau pasidžiaugti e, pažanga pasiekta e, Frontex e, skelbiamoje ataskaitoje praeisiais metais ir užpraeitais metais. Imigracija į Bosniją ir Hercegoviną e, iš kaimininių šalių e, sumažėjo. Manau, kad tai reiškia, kad nėra piknužiavimo be, be vizų režimu. Mininkė, sako ponas Tenokas, E, žmonės kalt, visi kaltina um, e, Bosnijos ir Hercegovinos politikus ir demokratijos tygimi, tačiau kasgi išrenka politikus? Žmonės išsirenka lyderius, tačiau tai buvo demokratiškas e, šalies gyventojų sprendimas. Nežiūrinti tai, aš tikrai žaviuosi jų dorspek atsidavimu ir e, siekiu toliau dirbti šiuo klausimu. Aš E, maniau, kad didelės sėkmės nebus pasiekta, tačiau atsižvelgiant į tai, kokia situacija išliko po pilietinio karo, padėtis toje šalyje buvo tikrai labai sudėtinga. Padėtis ten buvo labai sudėtinga, sunku iš jos suformuoti e, vieningą, jų, vieningą e, darinį, tai yra federalinės struktūros valstybė kaip Belgija. Ir e, įsivaizdavimas, kad Sarajeve atsiras e, e, vieninga stipri vyriausybė yra netitinka realybės, ašvelgiant į tai, kokios grupuotės ten veikia. Mano frakcija palaiko parengtą pranešimą, kompromisinius pakeitimus ir mes palaikome Bosniją Hercegoviną kaip e, kandidatę, šalį kandidatę. E, Aš labai daug vilčių neturėčiau, kad tai galėtų greitai įvykti, nes žinau, kad šaliai teks įveikti daugybę kliūčių ir iššūkių, tačiau galime tik tikėtis, kad taip įvyks. E, GUE frakcijos, komentuodamas GUE frakcijos atstovo pasisakymą, noriu pasakyti, kad nematau e, nuostatų šiuo klausimu, bet manau, kad raginimas siekti didesnės privatizacijos būtų geras dalykas. Uh, E, visais kitais aspektais prašymas tikrai subalansuotas, jame aptartos visos rytis, kova su korupcija, organizuotų nusikalstamumu, e, raginimas gerinti valstybės valdymą, užtikrinti mažumų teisų apsaugą ir pakreipti šalį euroatlantinių e, siekių kryptimi, tačiau kelias, kurį reikės nueiti, dar yra tikrai ilgas. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, concur... Pirmininkė. Sako komisijos atstovas, mes e, pritarėme šiam pranešimui. Iš tikrųjų, 2013 pasiekta e, nedidelės pažangos, netgi aukšto ligmens pareigūnų dialoge dėl ES e, integracijos kelio gairių plano, taip pat dėl Seidič Finči bylos sprendimo įgyvendinimo ir stabilizacijos ir asociacijos sutarties koregavimo Bosnijos Hercegovinos e, stojimo kontekste. Nežiūrinti tai, kad politiniai lyderiai ir komisija dėrėjosi visą naktį ir nepasikė jokių apšėpimų rezultatų, komisija ir toliau palaikys ir rems šiuos procesus. Šioje rezoliucijoje, šiame pranešime E, išdėstyti aspektai, kurie yra aktualūs ir parlamentui, ir komisijai, ir mūsų partneriams Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir trečiajame kompromisinėme pakeitime toliau ragi, Europos institucijos toliau raginamos palaikyti šiuos procesus. Ir, ir taip pat įtraukta ir tarptautinė bendruomenė, manau, kad tie komentarai yra ypač naudingi. Noriu kai ką pasakyti apie pasirengimo stojimui paramą. Komisija prieš pat kalėdas patvirtino 2014 tikslinę programą, kuriai skirta 47 milijonai eurų, sutelktas dėmesys į piliečių poreikius, Romų bendruomenė, dialogą su visuomenė. Mums ypač aktualu, aktuali priemonė EPA e pasirengimo stojimui priemonė 2, tačiau kol kas dar turime e, sulaukti iš savo partnerių šalyje, kad jie imtųsi struktūrinio dialogo. Ir ši priemonė, pasirinkimo stojimų priemonė numeris 2, padės mums pasirengti stojimui Bosniai Hercegovinai. Ačiū. Ja, nur ganz kurz, es ist Frau Gomes nicht da, vielleicht könnten die Damen und Herren Kollegen. Taip labai trumpai. Ponė, ponė Gemes nėra, bet galbūt e, kolegos gali pasakyti, ponė Gemes, kad mes neatmetame turinio. E, Ir e, tai, ką aš e, sakiau, jeigu mano pakeitimai yra, pakeitimas bus pritarta, tai tuomet e, jų pakeitimas atkrinta. Ir aš skatinu, kad Europa, Europos Sąjunga tikrai būtų įsipareigojusi kaip ir toliau. Ir, ir toliau. Taigi aš tikrai norėčiau siekti suverenios, vieningos Bosnijos Hercegovinos, kuri būtų klestinti šalis ponė Maskotė sakė. Ponas Baskot e, savo pakeitime darė nuorodą į Serbiją ir Kosovą. Aš manau, kad reikėtų išbraukti tokius dalykus. Mes turėtume kalbėti apie Bosniją tokią, kokie jie yra ir neišrasti nieko kito, kas yra nesusijęs su šitais klausimais, nevykstančiais Bosnijoje. Taigi aš nesu prieš vieną šalį. Aš sakiau, kad tai yra stipri, suvereni ir tvirta Bosnija ir Cegovina. Tai aš tik tai tiek. Tai yra tik tai aš būsiu prieš, jeigu mano pasiūlymui nebus pritarta. Wir kommen nun äh, zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dabar periname prie kitos, kito mūsų darbo tvarkės e, punkto. Tai yra penktasis klausimas. Ir dabar suteikiu e, žodį kolegai Hovit. Na, tikrai tikiuosi, e, kad čia buvo tik tai klaida padaryta, nes, žinote, nenoriu nieko blogo pasakyti apie ponę Pak, mes esam tikrai geri kolegos ir niekada nesivaržome, norėdami gauti jūsų malonę. Na, bet vis dėlto grįžtame prie klausimų. Bet to šalies, šalies kur iš kurios atsakingas. Praėjusiais metais buvo patikė horizontalus pasiūlymai ir buvo paminėta e, buvusi Jugoslavijos Respublikos Makedonija. Ir aš e, yra viena nuoroda į tekstą e, Macedonija, makedoniškas ir Europos komisija tam pritarė ir tai yra e, atitinka Europos Sąjungos sutartį. Ir jeigu ne, tai, tai mes e, kad būtų neutraliau, tai mes pas, vartosim BIR, kad mes tikrai stengsimės vengti to politinio futbolo. Aš tikiuosi, kad jį bus tam pritarta ir praeistis metais buvo pritarta dėl šitą pasiūlymą naują, pasakiau. Toliau, dėl antro kompromiso tai yra susijęs su e, prašymu Graikijai pirmininkaujančiai valstybei ir daugelis su mane sutinka, kad jų pagalba tikrai būtų tinkama ir turėtų atsispindėti e, tekste. Panas Kirila Vulineč Ceng teigia, kad reikėtų pradėti dėrybas ir tai galėtų paskatinti dėrybas ir reformas e, šalyje, bet kai kurios dabartinė, dabartinės politikos yra kliūtis. Ir vėlgi, kalbam apie kompromisą, trečią kompromisą, tai yra dėl dabartinio reformų statuso, dėl reformų procedūros kompromisė aš pritariu ponas Salavakros pasiūlymui, kad galiausiai turi būti gyvendintas visas akį, visa teisinė įgytis ir taip pat mano paties pakeitimas, kad yra m, tikrai yra didelis suderinimas su ES teisė, bent jau stojimo procese. Toliau dėl geros kaimynės santykių pasiūlymai, tai ponas Kopas e, pasiūlymas teigia, kad būtų geriau preferably pavartotamas žodis, bet aš na, sutinku ir aš tikiuosi, kad m, parlamentas pritars panafulės pasiūlymui, kad m, tikrai galbūt tas žodis preferably yra tinkamesnis, taigi nepritariu ponui Kopė. Ir mes siekėme konkrečių rezultatų. Toliau ponė Džianaku ir ponas Pikolė dėl e, žodžio essential esminis ir vėlgi stengtis įvengti tokių neigiamų veiksmų, neigiamų teiginių. Dėl penkto pasiūlymo dėl devinto klausimo, tai tikiuosi, kad bus tęsiamas darbas kuris veikiamas per ilgus metus ir manau, kad tai neturės mm, poveikio stojimo proceso, bet sutinku su pono Pikolo, pono Konsakos, kurie teigia, kad pažanga yra būtina kad būtų pripažinta geriausia pastangos Europos Sąjungos e, žiniasklaidoje, nes mes nes, nepritarėme pono Kopen, pono Kukėt pasiūlymams, bet e, pripažįstame, kad reikia politinės valios, kaip e, siūlo pirmininkas toliau. Dėl šešto pakeitimo e, vėlgi pritariu ponai Gulinėč, ponai Cakos ir e, kurie norėtų, kad padarytų, būtų pažanga be didelio atsilikimo ir kad būtų naudojamas žodis efforts, pastangos, mm, pana Kofa, mm, norėtų, kad būtų nuoroda į ATT sprendimą, žmogus teisų teismo sprendimą, pritarinčia Anako pasiūlymai, kad e, šalis turėtų padėti savo ir, ir kitiems. Čia reikėtų iš anksto paaiškinti, kokie yra privalumai kaip svarbus ir šalis pavadinimo klausimas dėl septinto kompromiso. Pone pirmininkė, aš e, kalbėsiu apie visus ar tik tai svarbiausius. E, na, tik svarbiausius. Gerai, ačiū už, už nurodymą. Dėl septinto pažangos e, ataskaitas Bulgarijoje, vėlgi aš parašiau taip, taip kaip kam pritarė ponas Krylov, ponas Ilčev, ypač kalbant apie tai, kad būtų siekiama daryti susitarimą tinkamu metu tarp abiejų šalių dėl istorinių argumentų, tai pritariu pono Kovačiov, pono Krylov pasiūlymams. Aš e, tikėjausi, kad aš jų pas, pasiūlymus įtraukiu į tekstą, taip kokie jie buvo pateikti ir dėl e, rinkimų devintas pasiūlymas, devintas kompromisas aš norėčiau, kad būtų išlaikyta dėmesys ties visiško es, E, žmogaus teisų e, konvencijos rekomendacijų, žmogaus teisų e, teismo sprendimui rekomendacijos būtų visiškai gyventintos. Toliau, dėl viešojų pirkimų, dėl nepriklausomos viešos tarnybos, tai vėlgi aš pritariu kai kuriems pasiūlymus, visų jų nevardinsiu. Ir vėlgi, ką reiškia šitas atsilikimas. Pritariu pono Tenek formuluotėjai dėl to ir pono Vulienič e, pasiūlyti redakcijai dėl nacionalizmo. Norėčiau paaiškinti, kadangi kai kas pasipiktina šalyje, tai šitą formuluotę nekaltina nieko šalyje ir niekas nekaltina ultranacionalizmą. Tai yra nuoroda, kad ultranacionalizmas yra kiekvienoje šalyje ir Europa tam niekada nepritarė. Ir aš siūliau, ponui Bulinič, kad mes pavartotume tą žodį ultra, nes nacionalizmas pats savaime gali būti painimas su patriotizmu, kuris yra tinkamas dalykas. Ir čia norim daryti skirtumą tarp e, šitų, šitame pasiūlyme. Vėl dėl kalbų. Čia e, kai kas pasipiktina šalyje, kad niekada, bet niekada neturėjau tokio ketinimo ir niekas e, neketino atsisakyti žodžio mac, Makedonija, Macedonija. Ir ne, nenorime kalbėti apie šitą kultūrinį palikimą, apie istorinį palikimą. Šitas pasiūlymas tik tai nori kad įvairios bendruomenės išmoktų vieną kitų kalbą. Ir kai mes kalbam apie dvišalį, dvikalbį švietimą, e, tai nenorim pasakyti, kad mes reikalaujam ir tikimės, kad bus dvikalbis švietimas visiems žmonėms. Bet tiesiog tai yra paskatinimo klausimas, atsižvelgiant į integruoto švietimo klausimą visiems. Ir manau, kad kompromisas yra tinkamas ir teigiamas ir konstruktyvus. Toliau dėl laisvo žiniasklaidos tai yra kačiausias klausimas ir sunkiausias mums. Žiniasklaidos įstatymas buvo priimtas gruodžiai 26 ir pakeitimai šitam įstatymai buvo pateikti parlamente tik tai praėjusią savaitę ir jie svarstami šią savaitę. Todėl aš turiu nu, pateikti naują žodinį, turėsiu pateikti naują žodinį pakeitimą. E, ir e, jeigu siekime išbraukti nuorodą į konkrečią žiniasklaidos teisę, o ne apskritai, tai čia mes tada užtikrinsime, kad mūsų e, formuluotė yra atitinka laiko dvasė, nėra atsilikusi. Ir toliau aš tai cituoju, kad skatinti, kad būtų užtikrinti saugikliai e, ir dabartinį, dėl dabartinio žiniasklaidos įstatymo turėtų būti vykdamas konsultacijos, kad būtų užtikrinti pakeistos ir sutarta dėl svarbių reformų, kad jo, dėl jų pritartų visa žurnalistų bendruometė šalyje. Aš tikiuosi, kad tai kad mūsų kitiems pasiūlymams bus pritarta e, komitetuose ir norėčiau peršokti prie kitų punktų kad būtų trumpiau dėl kovos su korupcija ir teismų sistemos. Čia aš pateikiu du, skirting, du skirtingas dalis, kiekvienai atskira. Pono Mokėvei pasiūlymai dėl aš, dėl to aš visiems sutinku su visais pasiūlymais dėl socialinių darbinimo klausimų, siekiant, kad būtų vieningas tekstas Dėl moterų klausimo vėlgi žinau, kad yra jautrus klausimas kai kuriems kolegams ir mūsų frakcijai ir man kila susirūpinimas, kaip dėl įstatymas dėl abortų buvo prastumtas parlamente, nepasikonsultavus. Ir čia aš labai aiškiai sakau, kai aš pirmą kartą pateikiau šį klausimą ir šiandien, kad aš nenoriu pasakyti, kad šitas parlamentas arba Europos Sąjunga pritarė konkrečiai pozicijai, vienai ar kitai pozicijai. Tai yra jautrus klausimas, suprantu. Ir tai turėtų atsispindi Europos Sąjungos sutartie. Tai yra klausimas apie apie parlamentinį procesą. Jeigu nebus e, gerbima EPP pozicija, mes kalbėjom apie tai dėl balsavimo sąrašo, ar šitą klausimą pateikti balsavimui ar ne, ar pritarti mano formuluoti ar ne, taip priklausys nuo šito balsavimo. Ir manau, kad EPP gali aiškiai pasisakyti dėl šio klausimo. Ir e, tikiuosi kad tai bus galutinio kompromisinio pasiūlymo dalis. Taigi, ponė pirmininkė, aš manau, kad yra labai daug pakeitimų pasiūlymų. Aš manau, kad daugelis iš jų buvo konstruktyvus. Tikiuosi, kad mano kolegos iš Graikijos ir Bulgarijos mato, kad aš pritariu daugeliu jūsų pasiūlymų, ar visų, ar dalies, tačiau siekėm, mes siekėme sudaryti proporcingą tekstą ir aš tikrai labai tikiuosi, kad visi, arba bent jau dauguma iš jūsų pritars man galutinėme balsavime. Ačiū. First of all, the list is closed. We... Taigi, kalbėtojų sąrašas užbaigtas 13 kalbėtojų, kiekvienam skiriu po vieną minutę. Ponas Kukan, bet jūsų vardo nėra sąraše. Taigi, ponas Kuka, dėkoju. Norėčiau daugiau negu minutės, nes esu šešėlinis pranešėjas. Kadangi, pirmininkas, kadangi šalies pavadinimas ilgas, tai skiriu tada daugiau laiko. Ponas Kukan, ačiū, pirmininkė, už dosnumą. Ne vieną kartą sakiau, kad noriu subalansuotos subalansuoto pranešimo, kuris parodytų mūsų paramą šiai šaliai. Bet turime būti realistai ir turime pasižiūrėti, koks iš tiesų yra šalies socialinis ir ekonominis vystimasis. Makedonijos piliečiai turi toliau tęsti integracijos procesą, bet turi spręsti ir šaliai kylančias problemas. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Howitt, už tai, kad skiria savo pranešime dėmesį, šiam dėmesį. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegoms, kurie su savo pakeitimais tengiasi, kad pranešimas būtų kuo tikslesnis. Aišku, ne visuomet iš, įmanoma išvengti skirtingų požiūrių, ypač uh, turint galvoje Graikijos ir Bulgarijos kolegų e, pasiūlymus, mes tenksimės įtraukti juos. Diskusijos dėl kompromisinių pakeitimų vyko labai efektyviai ir pozityviai ir kompromisiniai pakeitimai iš ties buvo labai džentelmeniškai parengti. Pritarčiau siekiui, skatinimui pradėti diskusiją su Makedonija ir tam, kad Graikija, kaip ir mininkaujant valstybė, skatinama išvesti šią situaciją, dėrybas su šia valstybė, su Makedonija iš aklavietės. Tos dėrybos, diskusijos prisidėtų prie didesnės regiono europinės integracijos. Taip pat labai svarbu siekti, kad būtų išlaikytas politinis dialogas tarp vyriausybės ir opozicijos. Tiek opozicija, tiek vyriausybė turėtų siekti reformų valstybėje ir jos didesnės europinės integracijos. Kai mes kalbame apie dvikalbystę, norėčiau paklausti, ką turime galvoje. Ar tai reiškia, kad viena, kad turi šios šalies piliečiai mokytis Albanijos, albanų kalbą. Jeigu man kas nors lieptų mokytis vengrų kalbą, aš labai tam prieštarauščiau. Taigi, Ričardai, gal galėtumėt paaiškinti? Pirmininkas, sugadinote savo gerą įspūdį iš jūsų pasisakymo per mūsų diskusijas ankstesnių klausimų. Pone Kornelisen, dėkui, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Iš tiesų, šis pranešimas yra politiškai labai protingai parengtas. Norėčiau pakomentuoti pakeitimus. Pirmiausia, pritariu 50 trečiajam pakeitimui. Šiuo atžvilgiu palankiai vertina jungtinių tautų pasiuntinio Nimets pasiūlymą dėl sudėtinio pavadinimo su geografinė nuoroda ir mano, kad tai būtų tinkamas pagrindas rasti kompromisinį sprendimą, nebus keliama bejonių dėl makedonų tautybės, tapatybės, kultūros ir kalbos. Taigi šis pakeitimas iš tiesų yra labai svarbus ir turėtume juo remtis savo pranešime. Norėčiau paklausti, kaip pranešėjas traktuos Vuljanič kelis pakeitimus 144, 163 ir keletą kitų dėl aplinkosauginių ir vandens, vandens tvarkymo bei energijos struktūros aspektų. Turiu galvoje taip pat ir termo, hidroakumuliacinių elektrinių statymą e, saugomose gamtos teritorijose. Ponas Tenok, dėkui, ponė pirmininkė sveikinu kuo nuoširdžiausiai Richardą Howitt. Jis tikrai puikiai parengė savo pranešimą. Tai yra viena iš sudėtingiausių valstybių kandidačių. Mano frakcija visuomet pritarė Makedonijos euroatlantiniams siekiams. Mums niekad nekilo problemų dėl pavadinimo. Niekad nesupratome, kodėl pavadinimas, valstybės pavadinimas kelia tiek problemų. Manome, kad reikia siekti, kad būtų išeita iš stagnacijos pakeitimai, kuriuos siūlo Bulgarija, Bulgarijos kolegos mums kelia prieštaravimų. Taip pat prieštaraujame 12 kompromisui dėl privalomos dvikalbystės. Aš su Makedonijos prezidentu esu kalbėjęsis prie arbatos ir jis man sakė, kad vieną dieną šios šalies lingva franka taps anglų kalba. Nemanau, kad galime primesti šalies piliečiams kalbų mokymasi. Slovakijoje valstybinė kalba yra slovakų, kaip sakė ponas Kukanas. Mažumos kalba yra vengrų. Bet, kažin ar galime kištis ir nurodyti, kokia uh, kalba uh, turi būti dėstama mokyklose, ar ES valstybėje narėje, ar uh, kandidatėje narėje. Taigi aš nepritarčiau 12 kompromisiniam e, pakeitimui dėl privalomo albanų kalbos mokymo Makedonijoje. Pirmininkas, jūs kalbate vieną minutę ilgiau negu kad jum leista. Neštumo nutraukimas nėra tas klausimas, kurį mes turėtume svarstyti. Pirmininkas, baikite. More Mr. Vuljevič. I will stop it now, otherwise... Baikite, e, nes mes nespėsime e, laiku aptarti visų darbo tvarkėje numatytų klausimų. Prašau neviršyti vienos minutės, o jūs kalbėjote du su, dvi su pusę minutės. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už visą apimantį ir gerą pranešimą. Kalbant apie Makedoniją, ir jos problemas. E, šių problemų sprendimas tai pavyzdinis atvejis, kaip galima išspręsti problemas, jei yra gera valia. E, e, Makedonija raginama, kas jei ne Graikija perimantį pirmininkavimą galėtų, yra geriausia e, valstybė, kuri galėtų paraginti Makedoniją peržengti per tą tiltą, kur, per kurį raginama žengti jau ilgą laiką. Parodyta daug geros valios siekio daryti reformas, e, tačiau e, e, pa, pamatinis klausimas yra pavadinimo klausimas. Jie žvelgia praeitin, ką jie dar galėtų kaip jie dar galėtų elgtis. Jeigu norime, kad ši šalis žvelgtų į ateitį, tai, tai turime pasitelkti Graikiją pirmininkaujančią taryboje. Kaimininiai santykiai yra ypač aktualūs šiai šaliai dėl jos e, geopolitinės padėties. Žinome, kas tą šalį supa, kokios šalis ją supa, jos santykiai su kaiminėmis turėtų būti pavyzdiniai. Ir ES bei mūsų komitetas yra pasirengę šiai šaliai padėti to pasiekti. Atsiprašau, Bet po vienos mintės dabar aš jau nutrauksiu kalbėtojus, nes kitaip mes e, negalėsime aptarti visko. Toliau ponas Salavrakos. Pa, parodykite gerą pavyzdį. Jūs kalbėjote ilgiausiai iš visų, sako pirmininkas. Be abejo, jūsų pasisakymas buvo ypač vertingas. Ačiū, pirmininkė. Jei svarstytume pranešimą dėl Falklandų salų, galbūt būtų tokie, kurie teiktų, kad buvo absurdiška jungtinį karalystį pradėti karą dėl Falklandų salų, kai kas tą patį mano apie Graikiją. E, lygiai, tai lygiai toks pat absurdiškas atvejais ir situacija per 20 metų pasikeitė aštuonios vyriausybės šalyje ir tik viena nori pasilikti graikišką į šalies pavadinimą. Galbūt e, dar iki šiol nesupratote, kad ši, kad šią valstybę kad šiai valstybei vadovauja graikų komunistai, kurie iš šalies pabėgo per pilietinį karą ir jie bando kurti e, problemas šalyje, kur jų nėra. Ir dar kartą noriu priminti, e, Falklandų karas buvo absurdiškas Didžiosios Britanijos istorijoje, lygiai taip pat tai yra absurdiška situacija Graikijos istorijos kontekste šioje šalyje. Toliau žodis suteikiamas ponui Pikula. Tai kalbame, tai labai protingi žmonės, turite to nepamiršti. Mane tikrai įžeidė šis asmo. Naravno, za osobito žaljenje je još jedno odgađanje početka pregovora sa Makedonijom usprkos preporukama Europskog parlamenta i komisije. Ipak ohrabruju vijesti o približavanju suprotstavljenih stajališta, što nas... Dar kartą vėluojame dėrybose su Makedonija, da, tačiau yra išsakyta pranešime yra išsakyta ir pozityvių pastebėjimų Tačiau tai nereiškia, kad problemos, kalbant apie piknaudžiavimą administraciniais ištekliais, taip pat plačiai paplitusi korupcija, neegzistuoja. Raginama siekti skaidrumo e, šalyje, kalbant apie žiniasklaidą ir politiką, turėtų būti užtikrinama žodžio laisvė. Taip pat šaliai dėrėtų spręsti valstybės valdymo problemas. Pažangos ataskaitoje konstatuojama, kad Makedonijos žmonės yra nusteikę proeuropietiškai ir Europos institucijos turėtų e, tai pripažinti ir tuo pasidžiaugti. Ačiū pirmininkė. Richardai, noriu padėkoti Jums už Jūsų pastangos. Manau, kad mes suprantame daugelio makedoniečių nusivylimą dėl to, kad šalis nedaro pažangos darybose dėl e, stojimo. Tačiau man susidaro e, paskaičius mūsų rekomendacijas, kad mūsų rekomendacijos Makedonijos valdžiai yra labai selektyvios. Jos daugiausia sutelktos į santykius su kaimynėmis. E, noriu dar kai ką pakomentuoti dėl dvišalės e, Sofijos ir Skopijos sutarties, kuri turi būti pasirašyta. E, E, yra dvi kliūtis šiai sutarčiai. Visų pirma, yra nenoras pakartoti 99 metų deklaraciją dėl šių dviejų šalių santykių. Kita kliūtis pono vienos iš šalių e, administracija nenori įgyvendina mūsų parlamento rekomendacijas Ačiū, ponas Tyja. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios rezoliucijos pagrindinė mintis yra ta, kad Makedonija kiek įmanoma greičiau turėtų pradėti dėrybą su Europos Sąjunga. Visi žinome pavadinimo problemą, tačiau tai nėra Europinės darbo tvarkės tema. Jei norime pasinaudoti uh, E, narystėje Europos Sąjungoje teikiamais privalumais ir išspręsti dvišalius, dvišalių santykių problemas, tai tai netaps realybė. Noriu pritarti pono Kukano išsakytoms mintims dėl dvikalbystės. Manau, kad mes e, formuluodami nuostatas turėtumėme rinktis e, tikslesnę kalbą. Čia, čia stitam. Kol... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Havučių parengus pranešimą ir aš sutinku su to, kas sakė ponas Tyr. Mūsų nuomonė, Makedonija buvo mūsų partneris stojimo procese ir mes norime tęsti tokį darbą. Mes manome, kad mes neturėtume leisti laikui bėgti ir kad ir mm, nepradėdami dėrybų. Ir na, aš tikrai labai gerbiu Graikijos pirmininkaujančią valstybę, nes tai tikrai padarė didelį žingsnį pirmin ir pritarė Kroatijai 13 metais ir tikrai vėlgi dėjo pastangas, kad, Europ, kad Kroatija įstotų Europos Sąjungą. Taigi praėjusi tiek daug metų dabar yra tinkamas metas pasakyti, kad e, vėlgi negali būti kliučių dėrybose dėl stojimo. Pažanga bus padaryta tada, jeigu dėrybos vyks. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да поздравим... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad mes turėtume sveikinti poną Habat, parengus gerą e, ataskaitą. Žinome, kad jautrus klausimas ir matome, kad pažanga lėtėja. Aš suprantu kai kurios pasiūlymus, kad juos galima įtraukti į kompromisinius pasiūlymus ir manau, kad tai tinkamas sprendimas. Tačiau žodinė pataisa atkreipia mano dėmesį, tai yra e, žodinis pakeitimas septintam pakeitimui. Aš norėčiau paskatinti jį, nes e, yra našus tekstas pateikiamas ir manau, kad jam bus pritarta ir iš tikrųjų. Bulgarija toliau parems Makedoniją. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Tikrai buvo dedamas didžiulės pastangos, nors aš ne dėl visko sutinku, tačiau matau, kad buvo daroma pastangų, kad visų e, mūsų pastabas atsispindėtų. Tačiau nemanau, kad tos e, šalis ir tos vyriausybės daro pažangas siekdamas išspręsti pagrindinį klausimą. Tai nėra formalus klausimas, tai yra esminis dalykas praėjus 70 metų nuo antro pasaulinio karo mes pamiršome, dėl ko viskas vyksta. Man atrodo, kad dabar yra spausdinami banknotai su Aleksandro didžiuoju, didžiuoju, didžiuoju atvaizdu ir Aleksandro Makedoniečio atvaizdu. Ir man atrodo, kad jie mm, tą ir toliau daro. Mm. Aber da müssen Sie keine Sorgen machen, die Münz. Ačiū. Taip, e, na, žinote, ta valiuta su Aleksandru Makedonijiečiu portretu nebevartojama 2000 metų. Ibris Agič. Thank you, Chair. Ibris Agič. wahrscheinlich in Württemberg. Ibrisagic. Galbūt Würten. Perkė buvo kalbama be mikrofono. Plank. Taip, aš taip pat laikosi panašus požiūrio kaip ir kiti kolegos, kalbant apie dvikalbystės klausimą. Aš suprantu, ką jūs norite pasakyti. Norite, kad žmonės, kurie gyvena tuose regionuose, išmoktų vieni kitų kalbą. Bet man yra nepriimtina, kad mes primetamiems šitą pasirinkimą, tarsi Slovakijoje būtų privaloma mokėti vengrų kalbą. Galima skatinti žmonės mokytis kalbą. Pavyzdžiui, Švedijoje galbūt kviečiama e, mokytis e, e, suomių kalbos, tai aš suprantu jūsų motyvus, bet manau, kad reikėtų pakeisti redakciją, pakeisti formuluotę. Taip pat norėčiau paklausti, ką norit pasakyti, norite pasakyti žodžiu ultranacionalizmą. Jeigu palyginsim su Švedija, tai žinau, Švedijoje E, kuri laikoma dalis ultranacionalistinė dalimi, bet apie ką jūs kalbat, e, kalbėdami apie Makedonijos Respubliką. Minutė. Thank you very much. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. E, šitas projektas labai aiškiai atspindi mūsų požiūrį į, tarp, į santykius tarp Esram ir buvusios Kostavis Republikos Makedonijos pažangą. Komisija E, pritarė 14 metų e, reformų projektui dėl struktūrinį dialogą, stengiasi prisidėti e, finansais ir norime, kad būtų tikrai vedamas aukšto lygio stojimo dialogas. Ir mes taip pat pritarėme toms nuosat priemonėms, kad būtų skatinama teismų nepriklausomumas, kad būtų skatinama žiniasklaidos kultūra ir būtų įgyventintos rinkimų įstatymo pataisos. Mes prit pritarėme tam, kad tikrai buvo per pastarasis savaitės padaryta pažangos. Visų pirma, žiniasklaidos įstatymas buvo priimtas ir Aš e, skaičiu pataisą šito įstatymo ir mes pabrėžime, kaip yra svarbu konsultuotis ir įgyvendinti geriausius tarptautinius standartus, taip pat žiniasklaidos rytyje. Ir tai yra labai svarbus mūsų pažangos ataskaitos e, dalis. Mes siekiame tęsti dialogą tarp vyriausybės ir žurnalistų, kad būtų sprendžiami kiti klausimai ir trūkumai žiniasklaidos rytyje, kuriuos komisija nušvietė. Toliau, e, rinkimų srityje mes suprantame, kad tarp tarpšalinis susitarimas e, nutarė e, keisti įstatymo projektą, tai bus diskutuojami parlamente ir kai bus pritarta šitoms pataisoms, tai tikrai įgyvendės dalį komisijos rekomendacijų, ypač dėl, tai yra svarbu per, per atinčius rinkimus. Ir parlamentaras pateikė kelius pasiūlymus, į kuriuos komisijas išvelgs. Mes norim pasakyti, kad komisija didelė arba skiria piliečių visuomenės e, politikos įgyvendinimui ir mes e, stengiamės e, tai gyveninti pagal ECO2 ir siekiamės, kad piliečių visuomenės atspindėtų visuose sektoriuose. Taip pat kalbėsim apie pasiūlymus dėl ekonomikos kriterijų. Komisija turi griežtą metodologiją, vertinant kiekvieną metinę pažangą kasmetinę pažangą kiekvienai šalyje. Ačiū. Again, I, I will only respond. Aš, sako ponas Havid, tik atsakysiu į konkrečius klausimus, kurie buvo pateikti. Dėkoju visiems, kurie gyrė šį pranešimą. Kalbant apie dvikalbystę, aš labai aiškiai pasakiau, kad mes čia nekalbam apie privalomą dvikalbystę pacituosiu, pabrėžėme į dvikalbio švietimo skatinimo svarbą, kad bendruomenės galėtų naudotis savo konstitucinę teisę kalbėti savo gimtąją kalbą. Skatinimas nereiškia privalomumo. Taigi Jei jūs sakote, kad mūsų ketinimas yra primesti dvikalbį švietimą, tai tikrai taip nėra. Mes nenorime nieko prievarta e, pateikti. Kalbame apie demokratinius dalykus. Galbūt netgi pakeitime galėtume įrašyti without compulsion, be prievartos. Arba jei kas nors turite kokių kitų geresnių formuluočių, uh, tai labai laukiu, kad jas pateiktumėt. Mes čia apie jokią privalomą dvikalbystę tikrai nekalbame. Taigi mane neramina, kad kai kurie kolegos ne, netinkamai suprato mano siekį. Toliau, ultranacionalizmas. Pasižiūrėkime į formuluotę. Ten sakoma, smerkiamas bet koks ultranacionalizmas šalyje. tiesiog mes taip bendrai formuluojame. Jokių konkrečių nacionalizmo, ultranacionalizmo apraiškų mes čia e, nenurodome. Ultranacionalizmas, šį žodį pasirinkome dėl to, kad kai kalbame apie, apie nacionalizmą, jis gali reikšti ir tikrą patriotizmą, ir ultranacionalizmą. Mes norėjome čia atkreipti dėmesį į ultranacionalizmą. Ir mūsų formuluotė tikrai nieko šioje šalyje nekaltina dėl ultranacionalizmo. Ir mes sakome apskritai apie ultranacionalizmą bet kurioje šalyje, a country, ne, ne konkrečiai šioje šalyje. Toliau 53 E, pakeitimas ir dėl to, e, kad šalies sudėtinis pavadinimas būtų su geografinė nuoroda. Manęs žalieji klausia, ką aš galvoju apie jų pakeitimus 141, 163, 167. Aš manau, su bulgarais kolegomis mes galėtume naudoti žodelį mei. Ir bulgarai sutiko dėl tokio kompromiso, siūlau ir jum apie tai pakalbėti, ponas Kovačiov. Aš kalbėjausi su šios šalies valdžios atstovais ir žinau, kokia yra situacija dėl istorinių įvykių ir jų minėjimo. E, ponios Liupčiavos komentarų nesupratau, galbūt po to dvišalių pagrindų su ją pasikalbėsiu. Dėkui, pirmininkė, suprantate, kad man ši šalis yra labai svarbi ir ši ataskaita, šis pranešimas taip pat. Pirmininkas, kitas pranešimas yra skirtas Indonezijai. Ana Gomeš pranešėja. Prašom, žodis jums. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą Graham Watsonui, Butikovui, ponui Šulcui, už jų labai konstruktyvų ir iš tiesų materialų indėlį rengiant šį pranešimą. Indonezija yra labai svarbi šalis ir mes iš tiesų turime tinkamai vertinti santykius tarp ES ir Indonezijos. Tai yra strateginė partnerystė. Indonezijoje yra daugiausia musulmonų pasaulyje, tai yra demokratinė valstybė, tai yra kaip 20 valstybių grupės narė, ASEAN šalių grupės narė, kurie Islamo konferencijos partnerė. Taigi Indonezija vaidina labai svarbu vaidmenį Azijos ir Ramiojo vandenino šalių grupėje. Gaila, kad Europos parlamentas neturi tokio rimtesnio strateginio ir politinio e, strateginių ir politinių santykių su Indonezija, bet ekonominiai santykiai vystosi labai intensyviai. E, Indonezijoje yra labai daug Europos investicijų, bet politiniai santykiai nėra tiek intensyvus, kiek ekonominiai. Ir dėl to pranešimas šiem dalykam skiria e, didelį dėmesį. Pagrindų sustarimas e, su Indonezija buvo E, pasirašytas 2009 metais. Jis sukuria labai puikų potencialą bendradarbiauti su Indonezija, pradedant ekonominiais, baigiant politiniais santykiais. Mm, kalbant apie politinį bendradarbiavimą, tai būtų bendrų problemų sprendimas. Kalbant apie gerą valdymą, žmogaus teisės ir įstatymų viršenybę, tai yra sritis, kuriuose uh, Indonezija dar turėtų padaryti pažangą, ta pažanga yra, bet dar yra ką nuveikti šiuose sritise, nes kai kurie uh, dalykai iš tiesų yra problematiški. Pavyzdžiui, švietimo sistemoje uh, dominuoja religinis musulmoniškas mokymas, nėra pluralizmo. Kai kalbame apie ekonominį bendradarbiavimą su Indonezija, kai kalbame apie šalies ekonomiką, turime neužmiršti, kad žemės gamtos ištekliai ne visuomet tinkamai naudojami, miškų gaisrai, e, neteisėtas miškų kirtimas. E, čia bendradarbiavimas tarp Indonezijos ir ES turėtų sustiprėti, tai naudinga ir ES ir in, Indonezijai. Bendradarbiavimas jūrinės politikos srityje irgi yra labai svarbus keitimasis patirtimi būtų naudingas. Pranešime iškeliame kai kuriuos žmogaus teisų, ypač moterų teisų aspektus. Ypač kiek tai susiję su fundamentalistų siekiais įsitvirtinti Indonezijoje. Tai gali turėti pasiekmių diskriminuojant kai kurias e, grupės, pavyzdžiui, musulmonų, ahmaditų grupės. Kalbant apie Papuo regioną, ten yra autonomijos įstatymas kuris tam regionui būtų naudingas, kalbant apie naudą, regionas, kurią regionas galėtų gauti iš savo gamtos išteklių. Čia taip pat svarbu neužmiršti žmogaus teisų aspektų. Indonezijos parlamento pirmojo komiteto pirmininkas neseniai buvo parlamente, jisai sustiko su šešėliniais pranešėjais, su manim. Jis uh, labai norėjo bendradarbiauti su mumis, išryškinant Indonezijos problemas Papua regione ir apskritai kalbant apie platesnį uh, ES ir Indonezijos bendradarbiavimą, imantis bendrų veiksmų, o šis pagrindų sustarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, manau, atveria mums platesnį bendradarbiavimo kelią. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Yra 18 kompromisinių e, pakeitimų, kurie palengvins balsavimą. Dėkui. How many times? Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Sako ponė Riaumen Reuten. Ana Gomes e, teisingai akcentavo svarbiausius iššūkius e, iškilančius dabartiniai Indonezijai. Tai yra korupcija, e, mažumų teisų gerbimas bei pilietinių organizacijų padėtis esu patenkinta parengtų pranešimų, nes jame sveikinama džiaugiamasi svarbiais pokyčiais Indonezija po Suharto režimo žlugimo 98 metais. Pastaraisiais metais Indonezija pasiekė tikrai ženklios pažangos žmogaus teisų, demokratijos ir įstatymo viršenybės rytise. Ji sėkmingai plėtoja ekonomiką ir iš tiesų tampa varomąją Azijos jėga. Todėl parlamentas turi tinkamai pripažinti šiuos pasiekimus, bet parengti subalansuotą pranešimą ir nusiųsti konstruktyvę žinę Indonezijos vyriausybei. Mes raginame šalį imtis liekančių iššūkių, stengiamės e, ne pamokslauti ir dirbti drauge siekdami tinkamos partnerystės. Kal, kal, norėčiau kai ką pasakyti apie balsavimo sąrašą. Čia iškilo problemų. Jūs pritarėte mano pakeitimams, tačiau manau, kad bet kai, kai, kur, kai kurie balsavimo sąrašo pakeitimai yra būtini. Yra e, pakeit kai kurių pakeitimų, prieš kuriuos aš nieko neturiu, bet jeigu pri, pri, įtraukėte visus pakeitimus, tai pranešimas bus milžiniškos apimties. Ir labai daug kur balsavimo sąraše yra pliusai, siūloma balsuoti už, tačiau kai kurie pakeitimai yra, kai, kai kurie pakeitimai E, prie kurių yra pliusas, yra visiškai vienas kitam prieštaraujantis. Manau, kad reikia su Grėmo Vatsonu aptarti šią situaciją ir išspręsti šios prieštaravimus. Nežinau, kaip mano frakcija elgsis, bet manau, kad jie, kad jie gali norėti balsuoti prieš kai kuriuos iš tų pakeitimų. Ponas Būtikofe. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pagirti ponę Gomes parengus tikrai gerą, subalansuotą pranešimą bei padėkoti jai už pasirinktą įtraukiantį požiūrį, e, kalbu apie šešėlinių pranešėjų siūlymus, e, taip pat e, už tai, kad įtraukia pakeitimus bei kompromisinius pakeitimus. Mes pateikėme keturių pakeitimų pasiūlymus iš 88 šiek tiek mažiau nei mums priklausytų, dėrėtų teikti, bet mane tai tenkina. Džiugiuosi tuo, kad e, tie pakeitimai yra balsavimo sąraše. Nenoriu švaistyti brangaus laiko ir atkreipti, noriu atkreipti jūsų dėmesį vieną galimą problemą, kurią išvelgiu dėl 11 kompromisinio pakeitimo uh, formuluotės E, buvo bandoma koreguoti tą pakeitimą, tačiau, aš neskaitysiu viso teksto, bet ten svarbiausia dalis tai yra štai kokia su apgailestavimu pažymi, kad vis labiau akcentuojamas e, mokymas paremtas, dėstymas paremtas islamo mokymu ir taip pat tai prisėda prie e, e, smurto įvykių, smurtinių protrukių susijusių su e, religinėmis grupuotėmis. Manau, kad tokios formuluotės yra pernelyg griežtos. Pasirinkime kitus žodžius, nes man atrodo, kad tai nebūtų naudinga nes tai tikrai pablogins situaciją, jeigu tas tekstas liks nepakeistas. Ponas Vaigal. Mūsų šešėlinės pranešėjas Grėjamas paprašė manęs išreikšti padėką už gerą bendradarbiavimą su pranešėjai ir su šešėliniais pranešėjais. Jis taip pat akcentavo, kad rengiant kompromisinius pakeitimus darbas vyko sklandžiai ir sutelktai. Jis nori atkreipti dėmesį į tai, kad e, Indonezijai reikia daugiau investicijų, aktyvesnės priekybos ir Aldė frakcija teikia pakeitimus šią temą. Aldė taip pat akcentuoja, kad reikia glaudesnio bendradarbiavimo energetikos rytyje. Bei mes atkreipiame e, dėmesį į būtinybę uh, toliau kalbėtis apie vizų režimo supaprastinimą. Taipogi reikia skatinti žmonių mainus per Erasmus Mundus programą ir renkti ES Indonezijos mokymų seminarus, kad e, e, būtų galima įgyvendinti e, kai kurių sutarčių nuostatas. Reikia intensyvinti ES Indonezijos žmogaus teisų dialogą. Ir šią temą ponas Grėjamas patikė kai kurių pakeitimų, kalbėdamas apie šią problemą ir tikisi, kad kolegos juos palaikys. Be to, jis išreiškė ir norą, ragina kolegas e, palaikyti 52 pakeitimą dėl situacijos Papua ir dėl ES galimybių suteikti paramą sprendžiant šį klausimą. Ačiū, kad iki rytojus mes išspręsime e, visus e, klausimus, kuriuos iškėlė Rija ponas Butiko, ir ponas Butikofer. Aš sutinku, kad jūsų siūlymas E, yra šties pozityvus. Žinau, kad kai kurios problemos, kurias e, pristatė Ryja, yra susijusios su pono Vatsono e, komentarais. Tai, tai ne visi komentarai įtraukti į kompromisinius pakeitimus, kartais ten yra tiesiog nuorodų į juos. Aš juos visus, aš juos visus peržiūrėsiu. Žinoma, aš negaliu ignoruoti pono Vatsono uh, E, siūlymų, net jei jie e, jau paremti, apie juos jie yra įtraukti į kompromisus. Galbūt mums pavyks kažkaip tai bendrai suvienodinti pasiūlymų kalbą. Dėl li vizų liberalizavimo, nors bandoma tą klausimą spręsti labai toleregiškai, konkrečiai raginama pamastyti, pradėti mąstyti apie dėrybas šiuo klausimu. Aš pakalbėsiu su ponu Vacino apie galimybės e, kitaip suformuluoti šį siūlymą, kad jam galėtų pritarti ir kitos, pritarti ir kitos frakcijos. Noriu padėkoti visiems ir pasakyti, kad ponas Vaconas patikė įdomių ir svarbių pastabų klausimais, kurie, žinau, aktualūs Indonezijai, pavyzdžiui, energetikos srityje. Aš esu gyvenusi Indonezijoje, man labai patinka ta šalis, aš, aš ją myliu. Ir žinau, kad Indonezijos žmonės mm, mus laiko labai svarbiais, ypač ir dėl ryšių su Indonezijos ryšių su Niderlandais. Ir kartais stulbina, kaip mes, europiečiai, nieko nežinome ir nesuvokiame, kokią mes įtaką darome. Tikrai būtų gerai, kad mm, suintensyvėtų žmonių mainai ir kad suaktyvėtų bendradarbiavimas visais lygmenimis. Ačiū. Deja, turėsime atidėti Jotkalnyjos pažangos ataskaitos svarstymą, nes į duris beldžiasi tarybos pirmininkė, turėsime pasakyti su ponu Tenoku, ar galėsime galimybę atidėti, kada svarstysime, nes tarybos pirmininkas jau atėjo. Ir mes išnaudojame visą mm, svarstymams skirtą laiką. Ačiū už jūsų supratimą. Di mo accanto. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich in unserer Mitte. Ponios ir ponai, man didelė garbė nuoširdžiai pasveikinti uh, užsienio reikalų ministrą ir komisijos pirmininką Evangelijos Vinicailos. Mes jį čia priimame, pasveikiname pirmą kartą ir tikiuosi, kad bus tikrai bus gerai darbedarbiaujama su Graikija, pirmininkaujančių valstybė ir, ir jūs, ir jumis. Ir tikrai Europoje yra bendros sudėltos pastangos, aš įsivaizduoju, kad yra daug priežasčių tinkamai bendradarbiauti ir tikiuosi, kad jūs tą ketinėte daryti ir tą norite daryti. Žinome, mes iš jūsų išgirstim apie tarybos susitikimą ir apie prioritetus pirmininkaujančios valstybės programoje. Taigi, Jūsų ekscelencija, e, suteikiu žodį Jums. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, norėčiau labai nuoširdžiai Jums padėkoti už pakvietimą ir už tai, kad suteikėte man galimybę pristatyti užsienio reikalų komitetui, kuris e, šiaip yra labai e, vertinamas komitetas, gerbimas komitetas Europos parlamente, pristatyti jie mūsų prioritetus, mūsų pirmininkavimo prioritetus, ypač kiek yra susijęs su plėtros politika. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir nuoširdžiai pasveikinti ponę Aštan ir um, nušviesti, kas bus svarstama šios dienos susitikime užsienio nereikalų vadovo taryboje. Taigi, norėčiau kalbėti apie pagrindinius klausimus, kurie buvo svarstami vadovo taryboje šiandien. Pirmininkavo ponia Catherine Ashton. Ašten, komisaras Siūlė, kuris atsakingas už plėtą Europos kaimynystės politiką, Pilpaks, kuris atsakingas už plėtrą ir Georgieva už humanitarinę pagalbą. Jie e, būtent ir kalbėjo apie įvairius klausimus šio dienos posėdėje. Ir um, pirmiausia, posėdis prasidėjo uh, tuo, kad buvo pagerbtos um, spagydinimo aukos Kabule ir taip pat um, buvo priimtas, uh, prisimintas ir Britanijos atstovas, kuris žuvo būtent per šios sprogdinimus. Toliau antrasis klausimas buvo pietų partnerystė. Konfliktas su Sirija ir e, kokį poveikį tai turi Libanui ir Irakui. Pirmiausia, ponė Aštan išreiškė savo e, paramą Žinevos darybose, taip pat vertinių knyginių tautų darbą ir pono Ibrahim atstovo Sirijoje darbą. Ir ji pabrėžė, kokie yra svarbios humanitarinės pastangos ir ji e, kalbėjo apie konferenciją Sirijoje, Kubeite, e, sausio 15. Taip pat kalbėjo, e, padėkojo ir Niderlandams, ir, ir pritarė moterų dalyvavimų procese, teikdama, kad moterų balsai turėtų būti išgirsti ir e, tai turėtų atsispindėti taikos procese. Daugelį, e, daugelį, daugelis valstybių narių kvietė e, Iraną, kad jis dalyvautų Ženevos procese ir kad dalyvautų taikos dėrybose ir pabrėžė regioninių veikėjų svarbą, bet visos šalis turėtų dalyvauti Ženevoje taryb, dėrybose ir taip pat turėtų pritarti e, Ženevos konferencijai, kuri buvo pasirašyta 12 metais. Komunikatas dėl e, Sirijos politinių procesų buvo parinktas ir tai, kad reikia pabrėžti humanitarinį krizės aspektą, tą pabrėžė daugelis ministrų. Pone Ašton pabrėžė, kad ji yra susirūpinusi, kad į konfliktais plinta į Iraną ir Libaną ir kokios bus mm, pasiekmes šitose šalise, kalbant apie smurtą ir e, stabilumo mažėjimą. Toliau antras klausimas buvo Egipto klausimas. Pone Aštan e, kalbėjo apie konstitucinio referendumo rezultatus, kuris vyko e, Egipte sausio 14-15 dieną. Aštan taip pat teikia, kad Europos Sąjunga remia Egipto žmonės siekdami, kad būtų išpildyti jo sausio, 11 metų sausio revoliucijos aspiracijos. E, žmogaus turumas, socialinis teisingumas, tai saugumas, demokratija, žmogus teisės ir būtent tie, tie tikslai, kuriuos Egiptas turėtų stengtis pasiekti. Taip pat turi būti siekiami tinkamų rinkimų, kad būsimajame parlamente būtų atspindėtos įvairios politinės požiūriai, kad vyriausybė būtų atskaitinga. Taip pat aš ten išreiškė susirūpinimą nesiniais smurto ir teroro protrukiais ir kad blogėja padėti žmogus teisės rytyje. Visai lė valstybių narių pabrėžė, kaip yra svarbu užtikrinti politinį stabilumą Egipte, pagarbą žmogaus teisėms ir kad procesas būtų nuolatinis. Reikėtų nusiųsti stebėtojus į rinkimus, vėliau, e, kurie vyks vėliau šiais metais, taip pat buvo kalbama apie ekonominius problemas kilusias Egipte. Toliau kitas klausimas buvo vidurio rytų taikos procesas. Ir taryba gavo informacijos į, e, apie taikos proceso procesą. Pana Aštun patvirtino, kad vyksta darbas siekiant įgyvendinti e, tarybos išvadų, iš, siekiant įgyvendinti tarybos išvadas, kurios buvo priimtas 13 metų gruodžio mėnesį. Šalis toliau deda pastangas ir jungtinės valstijos taip pat siekia pa, e, užtikrinti, kad bus baigtas Izraelio palestiniečių konfliktas dėrybas to klausimą vyksta. Be to, Ašton pabrėžė Europos Sąjungos pasirengimą prisijungti Europos Sąjungos, Europos Sąjungos siekiant išspręsti problemas, kurios kyla užbaigus šitas darybas. Ir tikimės, kad bus priimtas galutinis susidarimas. Visa eilė valstybių narių pabrėžė Europos Sąjungos ir e, Junktinių valstijų e, ir Džono Kerry siekia išspręsti šitą klausimą taip pat mm, yra tikrai siekiama priimti dvišalį sprendimą ir dabar e, siekiama užtikrinti, kad bus ilgalaikė tai tvari taika. Galiausiai Europos Sąjunga e, siūlo, kad Izraelis suteiktų Palestinė atitinkamą partnerystės statusą, kad būtų užtikrinti prekybos ir mokslo ryšiai, kad būtų mm, skatinamas tarpusavio verslas. Sustiprintas politinės dialogas ir saugumo bendradarbiavimas taip pat apie tai bus kalbama su abiem pusėmis. Toliau kitas klausimas buvo Afganistanas. Taryba e, išreiškė savo e, e, užuojautą e, tiems darbuotojams, jų šeimoms, kurie žuvo praėjusią, praėjusią savaitę, praėjusią mm, per sprogdinimus. Taip pat buvo pabrėžta, kad ES siekia ilgalaikės partnerystės su Afganistanu ir turėtų mm, būti teikiama humanitarnė pagalba. Toliau turėtų būti param, teikiama paranka, parama e, rinkimams, kurie vyks balandžio mėnesį, balandžio penktą dieną, kad tikrai būtų teisėti rinkimų rezultatai. Europos Sąjunga turėtų teikti finansinį techninę pagalbą siekiant sustiprinti rinkimų procesą. Taip pat yra sus, šiek tiek susirūpinimas žmogus teisėmis Afganistane, ypač moterų teisėmis išvados ir taip pat gairės naujo ES strategijai dėl Afganistano 16 metais bus parengtos, kad pakeistų dabartinį veiksmų planą. Toliau buvo pabrėžta, kaip svarbu, kad dvišaliai saugumo susitarimai su e, jungtinėmis valstybėmis turėtų prisidėti ir užtikrinti saugumo aplinką. Toliau per pietus buvo kalbama apie e, ES santykių su, su strateginiu partneriu Rus, Rusija, rengintis Europos Sąjungos ir Rusijos vadovų susitikimai su Rusija 28. Buvo uh, kalbama apie ES Rusijos strateginę partnerystę, atsižvelgiant į paskutiniuosius įvykius, ypač kalbant apie rytų partnerystę. Um, nors nebuvo e, įgyventinti visi susitarimai prekybos srityje ir toliau tęsis žmogus teisų pažeidimai. Buvo pasikeita nuomonėmis dėl į rytų partnerystės, kaip tęsti darbo po Vilniaus vadovų susitikimą. E, dėl Ukrainos e, šeštas susirūpinimas parla, Europos parlamento Ukrainos parlamento sprendimu praėjusį ketvirtadienį, kuris buvo tikrai nedemokratiškas, e, nors priimtas labai svarbiais klausimais. Ir e, tai, kad tikrai reikia e, kalbėti su Ukrainos vadovais, nes Maidano krizė tikrai gilėja ir didėja atotrukis tarp Europos ir Ukrainos vertybių. Taigi reikia tikrai atidžiai stengti šitų įvykius e, šitoje srityje ir išvada yra, kad šitą klausimą reikėtų nuolat stebėti. Dėl Irano e, buvo kalbama apie bendrą veiksmų planą, dėl kurio susitarta su Iranu ir E3, ES plus 3 e, taryba tuo remiantis priėmė teisės aktą, kurio buvo panaikintos kai kurios sankcijos Iranui. Kai kurios detalės mes gavome pranešimą iš tarptinės agentūros, kad Iranas įvykdė e, savo įsipareigojimus pagal bendrą veiksmų planą ir mes e, gavome informacijos iš ES plus 3, kad jos patenkina šitas pranešimas ir e es šiandien susitarė, priėmė galutinį sprendimą, kad e, bus pašalint, panaikintos neribojančios priemonės prekybos srityje dėl chemijos, dėl naftos tiekimo ir dėl finansinių sandorių. Toliau dėl Cirnės Afrikos Respublikos. Mm, Remintis išvadomis, taryba yra nepaprastai susirūpinusi ir pabrėži, kad situacija Trinės Afrikos Respublika yra kelinti nerimą. Ir buvo priimtas politinis susidarimas dėl būsimų SFSP veiksmų ir dėl krizės valdymo. Daug valstybių narių tačiau turėtų gauti jų nacionalinių vyriausybių sutikimą ir karinis bendradarbiavimas dėl CAR buvo aptartas, buvo pritarta, kad tikrai turėtų būti e, pradėta taikos palaikymo misija Citinės Afrikos Respublikoje. Europos Sąjunga teiks laikiną pagalbą iki šešių mėnesių, kad mm, būtų e, teikiama pagalba mm, Citinės Afrikos Respublikos regionams. Darybas išvelgia į Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją ir atsižvelgia į tą galimybę, kad misija būtų taptų vykdoma kartu su Junktinių tautų taikos palaikymo misija. Europos Sąjunga e, e, siekia, kad e, humanitarinė pagalba pasiektų visus, kuriems jos reikia, tai maždaug pusė visų šalies gyventojų. E, Praėjusiu metu gruodžio 20 dieną buvo išreikštas susiprūpinimas e, dėl krizės šalyje ir buvo pritarta Prancūzijos karinė bendradarbiavimui ir, ir dalyvavimui. Galiausiai ES skatina stabilizaciją e, Centrinės Afrikos Respublikoje ir siekia užtikrinti, kad bus e, saugus civilė ir kad šalyje bus stabilizavusi padėtis. Ir e, buvo skirta 55 milijonai eurų pagal Afrikos taikos programą ir taip pat buvo pas, Europos Sąjunga yra pagrindinis Centrinės Afrikos partneris humanitarnėje srityje ir e, reikia pasakyti, kad 4,6 milijono gyventojų e, laukia humanitarnės pagalbos. 2013 metais Europos Sąjungos suteikė humanitarnės pagalbos už 77 milijonus eurų ir Europos Sąjunga gabena prekes ir maistą į šalį. Toliau dėl pietų sudano, dėl didžiulės krizės. Kai krizė prasidėjo gruodžio mėnesį, Europos Sąjunga pareikalavo, kad būtų nutraukta ugnis ir e, skatino dėrybas, kurios leistų pietų sudano vadovams taikiai ir išspręsti, demokratiškai išspręsti krizę. Europos Sąjunga remia tarpininkavimo pastangas E, kuris vykdo į, IGAD. Tai tiek norėjau pasakyti dėl šios dienos posėdžio. Dėkoju. O dabar graikų kalba pristatysiu Graikijos pirmininkavimo prioritetus. susitikę su Europos parlamento pirmininku ir komitetų pirmininkais bei su ponu Broku buvome sustikę Atenuose. Taigi per šiuos sustikimus galėjome išsamei pristatyti Graikijos pirmininkavimo prioritetus, kurie yra ir visos Europos visuomenės, ES visuomenės prioritetai. Visi mūsų piliečiai nori, kad ekonomika pradėtų aukti ir kad būtų kūriamos naujos darbo vietos, ypač jauniems žmonėms. Taigi mūsų piliečiams pirmiausia rūpi ES socialinis aspektas, socialinė dimensija. E, piliečiai norėtų, kad ekonominė valdysena sustiprėtų tiek visos ES lygių, tiek eurozonoje. Dabar visiems piliečiam labai svarbus yra bankų sąjungos klausimas. Ypač šis klausimas svarbus viduržėmio jūros valstybėm narėm. Europos sąjungos išorės uh, sienų, kalbant apie Europos sąjungos išorės sienas ir tas valstybės, kurios yra ties išorės sienomis, joms svarbiausi yra imigracijos klausimai. Trečias mūsų pirmininkavimo prioritetas yra integruota jūrų politika, e, kuri apima ir žvejybą, ir atsinaujinančius energijos išteklius, ir aplinkosaugą, ir tarptautinę jūrinę teisę. šis prioritetas nėra vien tik graikų pirmininkavimo prioritetas. Turiu galvoje plėtrą. Plėtra ne tik į vakarų Balkanus. Tai buvo praėjusio Graikijos pirmininkavimo vienas iš prioritetų 2003 metais pirmininkaujant, e, ankstesnės, ankstesni Graikijos pirmininkavimai buvo susiję su plėtros procesais. Kofu viršūnių susitikime buvo priimta, priimtos naujos 12 valstybių narių, o 2003 metais pasirašant Atenų paktą ES narėmis tapo dar dešimt valstybių narių. Vakarų Balkanų valstybės, kaip jau minėjau, buvo paskutinio Graikijos pirmininkavimo prioritetas 2003 metais, bet dabar, kalbant apie vakarų Balkanų valstybės, mes tik norime, kad būtų įgyvendinti tie sprendimai, kuriuos priėmė Europos vadovų taryba ir bendrųjų reikalų ministrų taryba. rytoj vyks tarp vyriausybinis susitikimas dėl Serbijos stojimo dėrybų pradžios. Šis susitikimas labai svarbus ne tik Serbijai, bet ir Kosovui. Gruodžio 19 ir 20 viršūnių tarybos išvadose kalbama, kad šios dėrybos nurems ir kitų Balkanų šalių perspektyvas. Jei birželio mėnesį šalis gaus kandidatės, kandidačių statusą, tai tai turės įtakos Jotkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos valstybėms bei buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos perspektyvoms tapti ES valstybė nare. 2003 metais kalbėjome ir apie Kroatijos galimybę tapti ES valstybė nare. Dabar žinome, kad Kroatija jau yra 28 valstybė narė mūsų bendradarbiavimo su Europos parlamentu laikas yra ribotas, nes parlamento laukia nauji rinkimai, bet vis tiek turime e, priimti svarbių sprendimų dėl ES ateities. Plėtra yra vienas iš tų svarbių sprendimų. Mes stengsime susitelkti ties praktiniais dalykais. Svarbiausia, kad šalis kandidatės įsipareigotų siekti europinių vertybių. Tai numatyta jų stojimo procedūrose. Santykiai ir bendradarbiavimas su kiekviena šalis priklausys nuo konkrečios šalies ypatumų. Norėčiau pakalbėti šiek tiek apie Turkiją. Turkijos ministro pirmininko ir Europos institucijų vadovų atstovų sustikimas vyko netaip seniai ir nuo 2005 metų jau yra deramasi dėl 14 skyrių. Dabar pradėtos dėrybos dėl 22 skyriaus. Trejus metus, kaip žinote, buvo dėrybinis sąstingis su Turkija. Turkijoje yra institucinė krizė. Turkijos pozicija dėl Kipro, turint galvoje Kopenhagos kriterijus, yra vienas iš kriterijų, kuriais remiantis bus sprendžiama dėl Turkijos galimybių tapti ES valstybė nare. Deja, Turkija nepripažįsta vienos iš 28 ES valstybių narių, tai yra Kipro Respublikos. Kalbant apie dėrybinius Turkijos pasiekimus, Turkija ne visais atvejais yra pasiekusi pagėdaujamų rezultatų, bet mes norėtume, kad būtų europinė, stabili Turkija. Tai yra mūsų užsienio politikos vienas iš prioritetų. Dar norėčiau paminėti Islandiją. Islandijos vyriausybė nusprendė sustabdyti, suspenduoti dėrybą su ES, bet mes planuojame tęsti bendradarbiavimą su Islandija laisvos prekybos ir kitose sritise. dar galėčiau vardinti ir kitų dalykų, bet galbūt jau baigsiu savo pristatymą ir paliksiu laiko diskusijoms. Dėkui. Ačiū. Pone tarybos pirmininkė, jūs padarėte klaidą, nes jūs tikrai paraginote, paskatinote daugybę komiteto narių jums užduoti klausimus. Yra 18 norinčiųjų pasisakyti. Jeigu norite išgirsti ir atsakymus, tai turėsite apsiriboti pusantros minutės pasisakymais. O kalbant apie tarybos sprendimus dėl Ukrainos, turime suvokti, kad situacija tapo sudėtinga, nes mūsų kaiminystės e, politika išgyvena sunku laikotarpį. Žinoma, mes norime plėtoti ir autonominę politiką Rusijos atžvilgiu. Tačiau tai ne, priklauso ne nuo Europos sąjungos institucijų. Mums svarbiausia kalbėti vienu balsu santykiuose su Rusija. Kreipiuosi į tarybos pirmininką ir EIVA, tai generalinį sekretorių. Noriu pabrėžti, kad jeigu šių klausimų ne, aiškiai neišspręsime, ateityje tokiais atvejais taip pat iškils sunkumu. Aš nenoriu būti suprastas kaip antirusiškai nusiteikęs, bet uh, bet atrodo, kad visi konkuruoja santykiuose su Maskva. Ir kasdieną iškyla klausimų, kurias reikia svarstyti šiame kontekste. Ir dar vienas svarbus dalykas, kuris išiškė po pono Venizelos pasisakymo. Kai kalbame apie vidurio rytų politiką ir rytų viduržėmę regioną, daugybė klausimų nėra svarstami pakankamai rimtai, išlieka neišspręstų jūrų teisės klausimų. Tai susijęs su įvairiausiamis pasiekmėmis ir įtampos žydiniais. Ir jei dar prisiminsime dujų tiekimą rytų viduržėmio regione, tai yra įtampų šaltinis, e, kuris apima įvairiausias šalis. Jei tų klausimų neišspręsime, prarasime daugybę lėšų ir neužsitikrinsime energetinio saugumo. Jei tuos klausimus pavyktus išspręsti, mes sumažintume įtampą tame regione, e, nepamirškime Libano, Hezbollah, problemos e, jūrų sienų demarkavimo tai, tai gali turėti labai rimtų saugumo pasiekmių. Ir jeigu mes kažką dar galime nuveikti iki Europos parlamento rinkimų šiame regione, mes kaip komitetas turėtume sutelkti dėmesį į saugumo klausimus ir energetinio saugumo klausimus rytų viduržėme regione. Tai būtų mano pasiūlymas jums, svarstant, kokie prioritetai jums šiuo metu aktualiausi, pona Salafranka. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas šiandien reikalų ministrė, noriu pasveikinti Jūs APP frakcijos vardu ir palinkėti Jums kuo geriausios kloties per e, pirmininkavimą kitą pusmetį. Ir e, norėčiau visų pirma pakalbėti apie Afganistaną. Parlamentas pasmerkė išpolius, kuriuose žuvo 20 žmonių Kabule praėjusį penktadienį. Jūs kalbėjote apie saugumą ir apie būtinybę pasiekti JAF ir Afganistano susitarimo dėl bendradarbiavimo ir su, asociacijos sutarties, taip pat patvirtinimo tarp ES ir Afganistano. Ar manote, kad čia būtų galima ko nors pasiekti jūsų pirmininkavimo metu? Sirija, Ženeva 2 konferencija prasideda trečiadienį. Kaip jūs vertinate jos perspektyvas, atsižvelgiant į e, tarybos išvadose pas, pasakytas pastabas dėl gunies nutraukimo, humanitarnės pagalbos teikimo, įkalintų, kalinių paleidimo. Ir galiausiai, pirmininką, kalbėjote apie Ukrainą ir sakėte, kad e, to nedemokratiško įstatymo prieimimas šalies parlamente atskleidžia, kad e, praraja tarp ša... Ukrainos ir ES gilėja. Kitą savaitę AP e delegacija lankysis Ukraino. Kaip manote, ko, ko, apie ką turėtumėme kalbėti to vizito metu? Beveik baigiau, noriu padėkoti Jums už kvietimą. E, apsilankyti Atinose per kitą Eurolato asamblėjos konferenciją ponė pirmininkė. Ponė ministrė, norėčiau palinkėti sėkmės jūsų pirmininkavimo metu mūsų bendrų interesų vardant tikimės Graikijos sėkmingo pirmininkavimo, nors atrodo, kad aplink mus už, už ES ribų e, pasaulis e, skilinėja, iš dalies taip ir yra. Jūs kalbėjote apie susirūpinimą ir dėmesį integruotą jūrų politiką. Kaip jūsų vizija šioje srityje atitinka jungtinių tautų sprendimą dėl cheminių ginklų sunaikinimo Sirijoje, e, netoli Kretos, Italijos, Viduržėme jūros regione? Ar buvo konsultacijos su Graikija? ir ar jos atitinka jūsų integruotos jūrų politikos viziją. Kalbant apie Siriją, aš esu viena iš tų, kuri mano, kad vyksta Irano ir Saudo Arabijos savotiškas karas, jau nekalbant apie vidinės problemas, ir kad jis apima ir Iraką, vėlgi nekalbant apie tos šalies vidinės problemas, ką ES turėtų reikėtų daryti, kaip ji turėtų elgtis šiuose, atšvelgiant į tuos spa, vis, vis spartėjančius negatyvius procesus Irake. Turkijos. E, kokią žinę siunčiate Turkijos premjerui Erdoganui? Nes priemonės, teisminės priemonės prieš valdžių atskirimą gali reikšti Turkijos regresą įgyvendinant Tur Kopenhagos kriterijus ir kaip čia dėl dėrybų su Kipru. Sprendimas dėl Centrinės Afrikos Respublikos. Ar mes tikrai, komentuodama jūsų pareiškimą, noriu paklausti, ar mes tikrai laukiame, kad ten prasidėtų genocidas ir tik tada imsimės veiksmų? Ačiū, ministrė. Jūs tikrai e, aptarėte daugybę klausimų ir man atrodo, kad taryba į savo posėdžio darbo tvarkę buvo įtraukusi per nelik daug klausimų. Būtų geriau, jei e, temų klausimų skaičius būtų ribotas, nes tai, man atrodo, kenkia ES veiksmingam dalyvavimui tarptautinėje arenoje. Sutelksiu dėmesį į vieną dalyką. Europoje atsirado naujas reiškinys – trejato baime, nes trejatas siejamas su visku, kas yra blogai, kas neprimtina kai kurioms šalims, ypač toms, kurios išgyvena sunkumus. E, Graikijos darbo su trejatų patirtis padidino euroskeptikų gretas visoje Europos Sąjungoje. E, o šiais metais, kaip žinoma, vyks Europos parlamento rinkimai. Pone ministrė, ka, kas jūsų nuomonė buvo padaryta blogai, trumpai apibendrinant, remiantis jūsų patirtimi, kas, kodėl trejato darbas su Graikija buvo negatyvus, ką turėtume pasakyti mūsų rinkėjams. Ir galiausiai paskutinis mano klausimas yra susijęs su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Manau, kad jums Graikijai, perimant šį pirmininkavimą Europos Sąjungoje, atsiveria galimybė žengti žingsnį priekin ir išspręsti šį klausimą, nes diskusijose šiuo klausimu yra daugybė neracionalių dalykų, bet manau, kad jūs galite nešti savo indėlį. Ačiū. E, Graikija perima pirmininkavimą tikrai labai įdomių laikotarpių, kai vidurio rytuose formuojasi neįprasti alijansai ir atrodo, kad Iranas ir Saudo Arabija ima varžytis. JAF ir Irano suartėjimas e, yra veiksnys, kuris veikiausiai paveiks vidurio rytų situaciją. Graikija ima pirmininkauti kai e, vyks paskutinis Irano brandolinės programos E, svarstymo raundas. Jums reikia strategijos Irano atžvilgių, o Europos parlamentas taip pat renks tokią strategiją atinančiomis savaitėmis. Ten bus aptartas žmogaus teisės, regioninis, regioninis saugumas, narkotikų kontrabanda ir e, įtampos šaltiniai regione. E, parlamento delegacija ryšiams su Iranu lankėsi toje šalyje prieš kalėdas. Mums tikrai labai pagelbėjo Graikijos ambasada ten dirbant ir noriu Jums už tai padėkoti. Turiu klausimą apie Ukrainą. Tarybos rezoliucijoje yra konstatuojama, kad mums kelia susirūpinimą padėtis Ukrainoje. Aš manau, kad uh, tai yra rimčiau. Mes, žaliųjų frakcija, e, manome, kad reikia plėtoti artimus santykius su rytų partnerystės šalimis, kurių visuomenės yra daugelybės. Mums reikia konstruktyvaus ir visai traukinčio darbo, bendradarbiavimo su Ukrainos žmonėmis. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs permint pirmininkavimą ir palikėti Jums sėkmės AKR frakcijos vardu. Daugelis kalbėjo apie Ukrainą. Mane šokiravo tai, kaip šis e, pastarasis įstatymų paketas buvo prastumtas radoje, pagal jį e, bus labai suvaržyta žodžio laisvė, bus laikoma e, šmeištų daugybė dalykų. Kaip žinosime, ar, mm, ar šalyje vyksta susidarojimai su laisvomis demonstracijomis, ar Kievo vyriausybė neįtvirtins Belarusijos stiliaus. Žu Baltarusijos stiliaus sankcijų. Jūs kalbėjote apie Centrinę Afrikos Respubliką. Aš džiaugiuosi mūsų vykdomą misiją ir žinoma kalbant apie Ženevos darybas dėl Sirijos, tikiuosi, kad bus, pavyks Rusija įtikinti darytis, padaryti spaudimą e, Sirijos režimui. Tačiau e, tokie dalykai kaip Al-Qaida, Al-Nusros judėjimas yra aktualūs. E, kaip Kaip su Egiptu, e, balsuojant dėl konstitucijos, nuo jos konstitucijos Egipte, jai pritarė 98 procentai rinkėjų. Kaip e, toliau bendradarbiausime su ta šalimi, užtikrinant demokratijos klaidą ir užtikrinant mažumų, ypač krikščionių mažumos apsaugą Egipte. Kipras žinau, kad e, jungtinės tautos tarpininkauja dėrybose tarp Kipro ir Graikijos. E, atsiprašau, tarp Kipro ir Turkijos. Noriu pasiteirauti, ar jūs tikitės pasiekti pažangos šiame klausime per savo šešių mėnesių pirmininkavimą. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αποφάσεις της Συνόδου... Dėkuoju, pirmininkė. Gynybos vadovo taryba kalbėjo apie Europos Sąjungos militarizavimą. imperialistinė invazija į Centrinės Afrikos Respubliką yra dar vienas to pasireiškimas ir mes tai griežtai smerkiame. Jeigu ES taps taikos mm, taikos užtikrintojai visame pasaulyje, tai reikės eiti toliau. Jeigu mes bendradarbiausime su kitomis kapitalistinėmis šalimis, ir kontroliuosime įvairias pasaulio sritis, pasaulio regionus, taip pat ir jūras. Tuomet mes mėginsim e, pasiekti, kad Europos Sąjunga turėtų veikti greičiau. Ir mes turime užtikrinti, kad mūsų jūrų pajėgos sugebės greičiau veikti ir atsakyti iššūkius. Aš e, noriu daryti nuorodą į knybos pramonę, kuri e, Graikijoje tiesiog baigė savo veiklą ir kuri anksčiau yra pritraukusi didelės investicijas į Graikiją. Na, labai prašome e, kalbėtojai laikytis vienos minutės jums skirto laiko. Koordinatoriam aš anksčiau skiriu daugiau laiko, bet dabar tik minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau palinkėti Jums sėkmės pirmininkaujant. Jūs kalbėjote apie tai, kas buvo aptarta taryboje ir norėčiau pabrėžti tą klausimą apie mūsų santykius su Rusija. Kokius, kokie yra planai 28 dienos susitikimai, kas, kaip rasite pusiausvyrą, tą bendrą sąlyčio tašką ir kaip užtikrinti pažangą Europos užsienio politikoje, tarp, taip pat ir rytų partnerystės politikoje. Man atrodo, kad einama ne tą kryptimį, kurią mes norėtume, kad būtų einama. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Venizelą ir norėčiau palinkėti viso geriau pasiekmės pirmininkaujant Grėpijai. Jūs išsamei kalbėjote apie prioritetus ir apie tus klausimus, kurie buvo aptarti. Mano pirmasis klausimas yra apie Palestiną. Tai yra kritinis taškas. Prieš keletą dienų buvo paskelbta, kad ir statomi 1800 naujų pastatų e, namų vakarų krante. Kaip jūs tai sureaguosite? Tai Ir dar klausimas, ar jūs optimistiškai išvelgiate į, um, į, į Kipro problemos sprendimą? Ačiū dėl Ukrainos. Visai kolegų paminėjo tai, kas vyksta per pastarasis dienas Ukrainu ir aišku, klausimas, kad pana Janukovič e, padarys išvadą, padarys išvadas, kad reikėtų vykdyti subalansuotą ir protingą veiklą. Ar jūs sutart, pritartumėte, kad, kai aš sakau, kad vienintelis dalykas, kas turėtų poveikio pono Janukovičiui ir, ir Ukrainos žmonėms, tai yra tai, kad jeigu mes prižiūrėsime, kaip sprendžiama ES pinigai. Tai yra susijęs su kompanijomis, su veikla, su žmonėmis. Pinigai yra pervedami ir galbūt jūs galėtume įdis koordinavimo funkcijos tam, kad pareigūnai atsakingi, šaliai atsakingi ir galėtų pateikti atgalinį ryšį tarp to, kas ten vyksta. Tai yra dalis šalies tarptautinių įsipareigojimų ir tai, kad yra teikiamas finansavimas e, šiai šaliai. Tai mes čia tikrai tą klausimą turėtume aptarti išsamiau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε τη σειρά. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė, e, sveikas atvykęs į Europos parlamentą, norėčiau labai nuoširdžiai palinkėti Graikijai, pirmininkaujant visokiojo pasiekmės. Manau, kad e, bus sustiprinta Europos pozicija, sprendžiant tarptautinius klausimus. Aš manau, kad jūs e, tiesiog siekite, kad ES įgytų didesnį pridėtinį vertę ir dėl to aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Gerbimas ministrė, kaip jūs žinote, saugumas Šitas klausimas buvo iškeltas 2008 metais ir nuo tų laikų tas klausimas ženkliai pasikeitė. Iškilo naujos grėsmės, nauji iššūkiai ir Europos saugumo strategija turėjo prie to prisitaikyti. Jums šešis mėnesius pirmininkaujant, ar jūs planuojate kad bus pasiekta pažanga sukuriant e, Europos jūrų saugumo strategiją, kuri tikrai turėtų užtikrinti pridėtinę vertę ir ženkliai pagerinti situaciją. Anksčiau buvo du bandymai sukurti naują tokią dogmą, kovos su pretavimo būdą. Kaip jūs sprendžiate šitą klausimą ir kaip jūsų nuomonė bus galima padaryti šiokią tokią pažangą per jūsų šešis mėnesius pirmininkavimą? Ponas, ponas Lyzek. Labai dėkuoju. E, Pone ministrė, aš norėčiau taip pat pritarti pono, pono Brokui, pono Činakui aišku, kad labai svarbios temos – Afganistanas, Sirija – tai yra dalykai, kurie lemia pasaulio taiką. Tačiau yra, na, sakykime, šiek tiek nuvilia tai, kad uh, užsienio reikalų taryba tiek mažai dėmesio skiria tam, kas vyksta Europoje netoli mūsų. Tai liūdė apie mūsų vertą. Jeigu mes nesutvarkysime Europoje, tai mes galim užsimti visų pasauliu. Ir kalbant šiame kontekste apie partner, rytų partnerystę, rytų partnerystės šalis, Ir aišku, kalbant apie Rusijos politiką šitos šalių atžvilgių, ar, ponė ministrė, nėra taip, kad turėtų būti užsienio reikalų tarybos posėdis pašvestas bent jau dabar, atsižvelgti tai, kas vyksta šiuo metu, išskirtinai rytų partnerystės klausimams ir taip pat rytų partnerystės šalių klausimams, tokiam šalims kaip Rusija. Dėkoju. E, Pone pirmininkė, ponas Butikofer sako, Europos Sąjungos politinė darbo tvarkė yra labai ambicinga. Turėtume aiškiai nusistatyti prioritetus, galbūt pažvelgti šiek tiek iš šalies į mūsų užsienio politiką. Netaip seniai buvo komentarai dėl transatlantinės partnerystės ir investicijų dėrybų. Turime galvoti, kas yra mūsų prioritetai. Kovo mėnesį prezidentas Obama planuoja atvykti į Europą. Ar jūs per savo pirmininkavimą planuojat skirti dėmesį uh, tarp Atlantinės partnerystės aspektams Rytų Azijos šalims, ar planuojate susitelkti tik ties Europos kaimininėmis mm, valstybėmis, tik ties Europos kaimynams? E, kokia jūsų nuomonė, ar mes esame globalus veikėjas, ar e, tolesnės pasaulio šalis mums nėra tokios svarbios? Dėkui, toliau ponas Kuntis. Ministrė, dėkoju už tai, kad pateikėte išsame informaciją apie savo pirmininkamo prioritetus. Mane domina štai kas, kalbant apie Siriją. Ar per dėrybas visos politinės, pilietinės ir religinės grupuotės bus atstovaujamos. Kitas klausimas apie Siriją. Ar iš tiesų cheminis ginklas bus naikinamas prie Kretos pakrančių? Per ankstesnę Graikijos pirmininkavimą Dublinas 2 reglamentas buvo uh, pasirašytas, dabar yra Dublino 3 reglamentas. Kaip dėl to Dublinas 3 reglamento, ar jūs jam pritarėte, nes jis neįsprendė nei vienos iš problemų, m, mm, kurias turėjo išspręsti lyginant su Dublinas 2 reglamentu. Pone Omen Ruiten, dėkui ministrė už informaciją, sveikinu jūs perėmus pirmininkavimą. Kalbant apie Kiprą, jūsų pirmininkavimas būtų istorinis, jei jum pavyktų išspręsti šią problemą. Turkija. Jūs minėjote įstatymų viršenybės e, svarbą galių atskirimo svarbą. Ar jūs e, teikiate Turkijai kokius nors patarimus, kaip reiktų bendradarbiauti su ES institucijomis? Ukraina yra mūsų tiesioginė kaiminė. Manau, Ukrainai mm, reiktų ES skirti daugiau dėmesio Ukrainai. Ponas Demes Maker. Dėkui. Norėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiai kolegiai dėl Ukrainos. Jūs sakėte, kad taryba neramina situaciją Ukrainoje, bet mus tai neramina dar labiau, nes matome, kaip Ukraina tolsta nuo Ukrainos vertybių. Nepavyko pasirašyti asociacijos sustarimo Ukrainos visuomenė neteko europinių perspektyvų, mes turėtume Ukrainos visuomeniai kažką daugiau pasiūlyti, ne tik savo rūpesti, kaip Europos Sąjunga planuoja elgtis, matant, kad Janukovičius stumia Ukrainą e, diktatoriško režimo link ir ta šalis tolsta nuo europinių vertybių. Ponas Krizo Gėlos. Gerbiamas ministrė, norėčiau keletą klausimų Jums pateikti. Europos parlamentas kritikavo tai, kaip ES veda dėrybas su Jungtinėms Amerikos valstijomis dėl tarp Atlantinės partnerystės. Ką jūs ketinate daryti? Snaudinas atvėrė visiems akis dėl masinio sekimo, bet jis nubaustas. Kaip jūs manote, kad reikia elgtis su žmonėmis, kurie atskleidžia slaptųjų tarnybų darbo jodasias pusės. Ar nemanote, kad Snaudenui reiktų suteikti prieglopštį Europos Sąjungoje? 2014 yra tie metai, kai reiks pasižiūrėti apie naujesnius e, Kyoto protokolo įsipareigojimus nuo 14 iki 30 metų. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Europos piliečiai sunerime dėl šių dalykų, bet net Europos parlamente mes neturime visos reikalingos informacijos. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τις ευχές που διατυπώσατε. Ačiū. Už visus linkėjimus Graikijai, kuri perėmė pirmininkavimą. Mes norime pasiekti savo prioritetų bei institucijų tikslų. Norim padėkoti už konstruktyvų požiūrį, kuris e, buvo iškus jūsų pasisakymuose ir komentaruose. Džiaugiuosi tuo, kad e, turėjome galimybę pasikeisti nuomonėmis ir kad aš e, turėjau galimybę jums pristatyti užsienio reikalų tarybos e, išvadas. Manau, kad tai ypač svarbu, nes šiuo konkrečiu atveju aš atstovauju vyriausioje įgaliotinę e, ponę Ashton. E, man tenka skaityti e, parengtą pranešimą anglų kalba, kad aš nepakeisčiau nieko jos pasisakymo tekste. Aš kalbėjau apie Graikijos pirmininkavimą trumpiau, nes suprantu, kad pirmininkavimas yra tam tikra prasme ribotas. Graikija jau penktą kartą pirmininkauja Europos Sąjungoje. Ir man teko garbė dirbti tar, vyriausybėje per du ankstesius pirmininkavimus. Turiu pasakyti, kad tai tikrai nelengva užduotis ir dabartinė situacija jos tikrai nepalengvina. Uh, Manau, kad taryba privalo bendradarbiauti su parlamentu ir Eurogrupe, atsižvelgti, bandyti atsižvelgti visų valstybių narių opiausius klausimus, aktualijas. Taigi tai ne tik tarp institucinis, bet ir tarp vyriausybinis darbas, e, kalbant apie užsienio reikalų sritį, saugumą ir gynybą. Pabandysiu pristatyti Jums e, Graikijos vyriausybės ir Graikijos kaip tarybos pirmininkės požiūrį į Jūsų užduot, iškeltus klausimus. Visų pirma, dėl Ukrainos tai mums kelia susirūpinimą ir tas klausimas yra, buvo visose tarybos posėdžiuose pastaruosius kelis mėnesius. Mes kalbėjome apie padėtį Ukrainoje, Sirijoje, Egipte, tai nuolatos darbo tarkėje esantis klausimai apie Ukrainą. Bandant atspėti, ar jie e, šliesis prie ES ar prie Rusijos, kol kas nedavė jokių rezultatų. Vilniaus viršūnių susitikime jie aiškiai nepareiškia, ar jie eis link ES, ar sieks stipresnių santykių su Rusija. Svarbiausia, ar, ar m, mm, situacija šalyje pašlys ir jie, jie kreipsis pagalbos į TVF, ar jiems padės kas nors kitas. Prezidentas Putinas e, pats nusprendė nupirkti e, Ukrainos obligacijų milijardų eurų vertės ir taip išgelbėti šalį nuo bankroto ir leisti šaliai nesikreipti paramos į tarptautinės finansavimo institucijas. Mes perimame pirmininkavimo iš Lietuvos ir mes turėsime įgyvendinti sprendimus priimtus Vilniaus viršūnių susitikime surenksime viršūnių susitikimą užsienio reikalų ministrų lygmenių ir kalbėsime apie kaiminysės politiką, kaip pagidavo daugelis valstybių narių, aptarsime. O kalbant apie įvykius Ukrainoje, tai žinoma, tai bus viena iš mūsų darbo tvarkės temų, kai svarsysime strateginius santykius su Rusija. Apie tai kalbėsime sausio 28. -ąją. Turime būti atviri ir sąžiningi, bandydami suvokti, ar galime ir toliau laikytis tokio, mm, tokios politinės pozicijos, ar vertėtų atsižvelgti į naują realybę, nuai susiformavusią realybę, kuri mums yra kuri mums atneša tam tikros žalos, kalbant apie kaiminystės santykius. E, mm, čia svarbu būtų iš naujo apibriežti santykius su Rusija. Jei to negalėsime padaryti, tai atsilieps visai mūsų strategijai, visoms mūsų strategijoms, ne tik e, dėl santykių su Ukraina, bet su visomis partnerystėmis, kaiminystės partnerystės šalimis, e, Gruzija, Moldova bei taip pat Azerbaidžianu. Taigi šiandien per darbinius pietus ponas Lavrovas O kalbant apie strategiją su Rusija, yra daugybė, yra labai daug nesutarimų šiuo klausimu nes šalių pozicija dėl Rusijos iš esmės paklūsta nacionaliniai pozicijai dėl santykių su Rusija. Todėl ES de facto perima jungtinių valstijų poziciją svarbiausiais klausimais. Yra daugybė bendrų iniciatyvų e, šio klausimu. Tas pats pasakytina ir apie Siriją ir Iraną. Kalbant apie žmogaus teisės, Pamiršome pasakyti, kad Rusija ir Ukraina yra Europos tarybos narės jau daugelį metų. Europos Sąjunga, užsienio reikalų taryba negali laikytis politikos linijos, kuri prieštarautų Europos tarybos e, gairiams dėl demokratijos ir įstatymų viršenybės. E, Toliau, kalbant apie Rusijos investicijas Europoje ir verslo, e, verslą Rusijoje, šie klausimai tvarkomi ir sprendžiami dvišalių lygmenių. Yra pagidavimo parengti naują, naują poziciją, tačiau ne ES vardu. Todėl, kaip suprantate, viskas prasideda nuo mūsų. Mes turime suvienyti savo jėgas ir tiksliau apibriežti Europos ir Rusijos santykius, kad išgelbėtume e, Europos Sąjungos rytų kaiminystės politiką. Pateiksiu pavyzdį. Patirime labai didelį spaudimą konkurencijos ir vidaus rinkos vardan. Graikijai teko tikrai didelė našta įgyvendinant privatizacijos programą energetikos sektoriuje. Egzistuoja Europos politika mm, energetikos ir konkurencijos srityje, tačiau niekas nenori dėrėtis dėl gamtinių dujų kainų su Gazpromu. Kainų skirtumai tarp Graikijos ir Vokietijos, ar tokia Graikija ir Vokietija moka už gamtinės dujas, atsiliepia, ap, apsprendžia, kiek mažos ir vidutinės įmonės turi už tai mokėti. Taigi, yra rimtų problemų bandant pastatyti mūsų ekonomiką ant kojų. Tai, yra, tai nėra abstraktus geopolitiniai aspektai, tai tiesiogiai atsiliepia mūsų ekonomikos situacijai ir žmonių finansiniams pajamoms. Taigi tai susiję su svarbiais klausimais santykiuose su Rusija ir Ukraina. Tuos klausimus turėtų spręsti ne mes, o nuolatinė taryba. Viršūnių susitikimai turėtų akcentuoti mūsų santykių su Rusija svarbą. Tokia susitik, tokiuose susitikimuose taip pat reikėtų uh, akcentuoti santykių su jungtinėmis valstybėmis svarbą. Komisija taip pat toliau e, dirba dėl dėl, derasi toliau dėl gilios ir visapimančios e, transatlantinės partnerystės sutarties. Nepamirškime ir mūsų dalyvavimo NATO organizacijoje svarbos. Dabar pereinu prie konkretesnių aktualijų. Sirija. Svarbiausia šiandienos klausimas buvo, ar kvietimas generaliniam sekretoriui dalyvauti e, Dženevos 2 konferencijoje iškels problemų. E, Atsiprašau, ar kvietimas Iranui dalyvauti iškels problemų, ar galbūt tai bus paraginimų nuosikesniems pa, politinėms jėgoms. Norėčiau pakartoti tai, ką sakiau šiandien rytą. Turime pasirūpinti, kad neiškiltų problemų. Negalime, negalime sudaryti įspūdžio, kad ES nepritarė Junktinių tautų generalinio sekretoriaus nuomonė. Jis yra šio renginio uh, globėjas ir rengėjas. Mes negalime leisti, kad nuosaikiųjų opozicijos atstovai neatvyktų, jie privalo atvykti. Nes turi e, dalyvauti minimalus dalyvių skaičius. Privalo dalyvauti visis, visų interesų atstovai, atstovaujantis e, taip pat ir religinės. E, E, bendruomenės. Būtina, kad atvyktų nusaikiosios opozicijos atstovai, tačiau jie dalyvauja kare dėl karo su Sirija. Taigi turime kažkaip pasirūpinti tą procedūrą, ją išgelbėti ir apsaugoti trišalius santykius su tarpjungtinių tautų, JAV ir Europos Sąjungos taip pat e, pasirūpinti santykiais su Rusija, be kurios visa ši procedūra net nebūtų prasidėjusi. Prisiminkime įsipareigojimus pagal Ženevos 2 susitarimą. Cheminis ginklas, cheminio ginklo naikinimą, e, sprendimą šio klausimą priima ne e, bendrų reikalų taryba, tai nėra jos kompetencijos dalis tą operaciją vykdė kompetitinga tarptautinė organizacija. E, globuojant jungtinėms tautoms. Valstybės savo, kaip, kaip, kaip tos, kurios dalyvavo kaip suverenios nacionalinės valstybės, Europos Sąjungos valstybės, kurios dalyvavo Norvegija, kuri nėra es narė, Italija leido nuoti savo uostais Kalabrijoje, nes Italija e, yra patyrusi e, pavojingų cheminių medžiagų gabenimo srityje, o jungtinės valstijos e, davė laivus. Mes kaip valstybė Nenorėjome, kad ta operacija vyktų viduržėme jūros regione, nes tai yra uždaras vandens telkinys. Ta operacija turėjo būti vykdoma Atlanto vandenyne ir Portugalija yra pasirengusi e, leisti panaudoti Azorų salų uostą tam tikslui. Iš diskusijų su kitomis, kitų šalių vyriausybėmis, ypač Vokietijos E, iškėja, kad cheminės medžiagos nebus laidomos jūroje. Tos medžiagos bus e, e transportuotos į sausumą Vokietijoje ir sunaikintos specialiuose laboratorijose. Tačiau e, tos atlikos nebus laidojamos jūroje. Pone Bonino, tarptautinė organizacija, kuri už tai atsakinga, bei komisija, kiek žinome, iš savo kontaktų paprašė, kreipėsi ponę Ashton, prašydami tarybos vardu pasirūpinti, kad nebūtų e, grėsmės viduržėme jūros aplinkai. Ir e, dabar dėl Egipto Mes kalbame apie Egiptą kiekvieną kartą, tai yra nuolatinis klausimas. Ir tikrai e, labai svarbu, kad jie parengtų naują konstituciją, kad būtų bendradarbiavimas užtikrintas, tai yra būtinybė. Ir mes privalome reikalauti, kad būtų apriptis, tai šitos apriepties idėjas kad būtų visą apimanti procedūra, apimanti visas politinės jėgas Egipte. E, žinoma, tarybos išvados dėl Egipto per e, išreiškė tuos pasikeitimus kurie vyksta, mes darome spaudimą, reikalaujame, kad jie gyvendintų gairės, tai yra kelių žemėlapio planą, kad būtų pereinamo į vyriausybę, kad šalis grįžtų į normalės vėžės. Kaip žinome, jų situacija yra neįprasta. Dėl Afganistano taip, mes vėlgi skiriame didelį reikšmę tam, kad būtų pasirašytas um, susitarimas tarp Junktinių valstybių ir Afganistano. Mes niekada tam neprieštarausime. Tačiau manau, kad pagrindinis dalykas, ką reikėtų aptarti, tai šitas klausimas turi būti svarstamas NATO ir SAFE. Ir manau, kad jau ten atstovaujamas yra vien trečdalis jungtinių valstybių, um, jungtinių tautų atstovų. kai dėl dialogo e, taikos vidurio rytuose. Tai aišku, tai yra puikus momentas. Tai puikus momentas priimti svarbius sprendimus. Palestinoje. Ir e, bendarbiaujant su, Europo, su Izraelio vyriausybė, na, man atrodo, kad jau vykosi tam tikros pozicijos. Aišku, po mm, pono Kerry pastangų yra šiokių tokių pasikeitimų. Ir aišku, buvo pažeidimų. Buvo pažeidžiami e, jungtinių tautų saugumo tarybos sprendimai, bet svarbiausias dalykas yra tai, kad mes neturime trukdyti dialogui. Ir reikia pereiti prie esminių klausimų. Europos Sąjunga ir toliau rodo norą padėti teikti ekonominę pagalbą, tačiau tai reikalauja, kad būtų kad vyktų dialogas, kad būtų pasiekti politiniai susitarimai. Ir, kaip mes žinome, tai tik nepaprastai sunku. Dėl karščiausio klausimą, tai yra dėl Centrinės Afrikos Respublikos, taryba nusprendė neaktyvuoti tų europinių e, e reagavimo grupių, nors kai kurios valstybės narės to reikalavo. Ypač dėl to, kad t, e, yra, e, kad atstovauja e, graikai iš 1500, 1100 yra graikų karių. Ir atitinkamas komitetas nemanė, kad būtų naudinga, kad mūsų pajėgos ten dalyvautų. Mes nusprendėme, kad mes imsimės, pradėsim operaciją, kuri bus vykdoma pagal bendrų užsienį ir saugumo politiką. Mes kaip Graikijos vyriausybė, mes bendradarbiaujam su Prancūzijos vyriausybė. Ir mes rengiame bendrą komandą, kuri ten vyks. Taigi, Graikijos kariai susumos veiksmuose nedalyvaus, tačiau mes manome, kad, kad e, jie būtų apmokomi Larisoje, kur, kur yra um, paėgos turinčios atitinkamą patirtį. Tai yra šios dienos sprendimas, bet, kaip sakiau, Graikijos kariai misijoje nedalyvaus, kadangi to neprašė atitinkamas ES karinis komitetas dėl Libano. Mes norėtume, kad būtų suformuota vyriausybė Mes aptarėme šitą klausimą su kolegomis užsienio reikalų taryboje, taip pat su ponė Aštun e, gručio mėnesio taryboje. Libanas ir aplinkybių auka. Taip visą laiką buvo ir šiuo metu ten plūsta didžiulės masės Sirijos pabėgėlių ir Libano situacija yra išskirtinė. Nuolat kyla problemų su Iraku. Ir asociacijos susitarimas, kuris yra taikomas Irake. Ir Kaip e, ministro pirmininko pavaduotojas aš turėčiau pasakyti, kad šiomis aplinkybėmis ir kai yra daromas toks sprendimas, tai smurto protrukiai Irake ir tas faktas, kad mm, yra gyvendinamas partnerystės susitarimas, tai sakyčiau, kad mes tikrai darome pakankamai įtakos Irako e, vyriausybei. Toliau dėl plėtros ir ypač dėl vakarų dėl Balkanų, dėl buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Tai pirmininkaujant e, Graikijai, kaip yra nurodyta gruodžio mėnesį išvadose, Graikija bus gyvendins tai, kas buvo nutarta 17 taryboje. Ir dabar aš neseniai lankiausi įvairiose regiono sostinėse, aš lankiausi Skopijoje. Ir aš e, tikiuosi, kad nebus jokios diskriminacijos, aš tikrai noriu susitikti su vadovais, jau buvo du susitikimai, kai aš pradėjau eiti savo pareigas e, Briuselėje ir New York'e. Aš susitikau su didžiausias Albanų partijos e, vadovu Ahmeti ir aš puikiai žinau, kad Graikijos pozicija yra tikrai nuosaikiai ir atsakinga. Mes laikomės jungtinių tautų procedūros, mes suprantame poną Minimič vaidmenį, mes su juo glūdžiai bendradarbiaujame ir mes e, žiūrim tas geografinis terminus apibūdindami vieną šalį. Viena pavadinimas naudojamas e, šalyje ir už jos ribų. Argumentas, kodėl jie negali pakeisti savo konstitucijos, tai tikrai nevertas ES šalies, nes mes ES keisti čia nacionalės konstitucijas tam, kad atitiktume ES teisę arba kad e, vykdytume Europos teisingumo teismo sprendimus. Ir vis dėlto mes turime bendrą požiūrį, bendrą veiksmų sritį. Taigi e, susitarimas, kuris buvo pasiektas, buvo toks hybridas, tačiau pagrindinė problema yra ne pavadinimas, kalbant apie apie būsės Jugoslavijos Respublikos Makedonijos galimybės įstoti Europos Sąjungą. Tai kriterijus yra Kopenhagos kriterijai – demokratija, e, teisės viršienybė, žmogaus teisės. Tas faktas, kad yra oficiali valstybinė ideologija. Tai iš tikrųjų daug neišspręstų klausimų netgi tokioje šalyje kaip Bulgarija ir tai yra susijęs su ES valstybėmis ir kriterijais, kuriuos valstybės turi įvykdyti. Dabar dėl Turkijos. Na, aš norėčiau išgirsti, ką pasakys ponas e, Erdogan, ponai Šulc ir, ir ponai Baroso. Uh, Aišku, yra Europos kriterijai, kuriuos visas valstybės turi vykdyti ir Turkija kaip šalis kandidatė turi juos vykdyti taip pat. Jie turi jautriai žiūrėti į tam tikrus jautrius klausimus. Greikijoje kilo problema, kad mes nenorime eksportuoti mūsų problemų Mes turime dvišalius diplomatinius kontaktus, mes turim labai daug atvirų, neišspręstų problemų ir nenorime, kad jų vidaus krizė buvo perkelta pas mus. Buvo klausimas e, užduotas dėl Kipro. Dėl Kipro problemos tai vėlgi yra tam tikras pagreitis. Ir kuri šalis turi imtis iniciatyvos, tai yra Turkija. Ir visa Graikijos vyriausybė teigia tą patį. Taip pat yra Europos žmogus teisų teismas, kuris teigia, kad būtent Turkija, kuri kontroliuoja Šiaurės Kiprą ir jie yra atsakingi už tuos, kurie kreipiasi į Strasbūro teismą dėl žmogus teisų pažydimo. Šis yra dialogas tarp dviejų bendruomenių, tai yra turko, e, graiko, turko ir graiko ir Kipro turko ir Kipro graikų, atsiprašau. Tačiau jie grindžiami tam tikrais principais. Atenai privalo laikyti Kipro turkus kaip dialogo partneris. Tai yra nustatyta 70-mečio konstitucijoje. Ir jeigu jie, ar pavyzdžiui, ir tikimasi, kad ir e, Kipro graikai bus priimtini kitoje pusėje. Ir svarbu, kad šitų bendruomenių vadovai turėtų pradėti dėrybas. Tai yra būtinybė. Jie turi laikytis ES teisės ir laikytis visų federalinių valstybių prievalių, nes mes kalbam apie dvi, e, du dalykus, apie federalinę sritį, apie vieną, na, vieną tautybę ir vieną pilietybę. Ir tai turi būti pritarta referendume, nes jeigu e, turkiškoji dalis nepritars referendumui, nebus sprendimo. Taigi reikia sprendimo, kuriam būtų pritarta visuotiniam referendume. Yra kriterijai, kuriuoms pritarė Junktinių valstybių generalinis sekretoriatas 2003 metais. O dabar e, keletas dalykų dėl trejeto ir klausimai, kiek yra susijusi su mm, ekonominė krize. Pono Matako uždavė klausimą apie Europos saugumo strategiją. Klausė, kas tai yra ir kaip tai atrodys, kaip tai turi atrodyti po 2008 metų. Na, NATO mus pralenkė, kadangi jie pakeitė kai kurias dogmas Lisabono sutartyje ir pakeitė tai visą organizaciją. Jie bando surasti naują tikslą ir nori išsiaiškinti, kokias yra naujausias grėsmės. Ir Europos Sąjungoje tai neatsitiko. Tačiau tai yra susijęs su tuo, kaip mes suprantame Europos saugumą nuo pirmojo pasaulinio karo laikų. Taigi, kaip padėtis pasikeitė laikui bėgant. Klausimas apie trejetą. Kodėl aš atsakau kalbėdamės apie užsienio reikalų tarybą, apie treido klausimą, tai yra suverenumo ir užsienio politikos klausimas, tai yra taip pat susijęs su valstybių narių lygybė. Trejetas yra hybridinė organizacija, tai nėra aptarta įvairiuose ES teigimo sutartyse. Kas yra? Kas tai yra? koks ypatingas pombūdis, tai IMF dalyvauja ES kaip, kaip viena iš institucijų, tai yra todėl, kad mes nerandam kito būdo atsakyti į krizę. Krizė eurozonoje buvo spaudimo rezultatas. Ir būtent ES institucijos pakvietė tarptautinį valytos fondą spręsti krizę ir iš pradžių buvo išreikštas nepasitikėjimas e, komisijoje ir vėliau buvo pasikeitimas, įvyko pasikeitimas, kaip Europos centrinis bankas turėtų veikti. Jie neturėtų vien tik tai siekti numatyto tikslo, bet jie turėtų atsižvelgti į kai kurių valstybių narių biudžetus ir, ir, ir politiką. Jie ne vien tik tai tvarko pinigų politiką, o pagrindinis darbas tai yra stabilizuoti kainas pagal jų e, steigiamosius dokumentus. Ir tai turėtų būti susiję su adaptacijos arba pritaikymo planais ir biudžeto konsolidavimo planais. Kai klausite, kas atsitiko, tai mes neturim geresnio sprendimo. Sprendimas, kuris mums buvo primestas, nebuvo geras, bet tuo metu tai buvo geriausias, ką galima buvo pasiūlyti. Būtent Europoje tai buvo galvojama ir mes neturėjom geresnio partnerio tuo metu ir mūsų partnerių Eurozonoje ir, ir mm, Europos Sąjungoje tą patį teigia. Mes paėmėme didžiulės paskolas, tai yra milijardai eurų. Ir jeigu mes nebūtume turėję tokių paskolų, tai tuomet būtų buvęs ekonominis socialinis žlugimas. Ir tai tikrai būtų buvęs bankrotas, nes norėjome normalaus sprendimo tuo metu, kai jis buvo priimtas, tai tikrai buvo sunku, sunkus laik, laikmetis. Tai taip pat buvo ir ideologinis klausimas ir tai atspindi ir dabartinėje Europos Sąjungoje. Visos valstybės, visos šalis taip dirba, nes mes nekalbam apie santykius tarp šalių, bet mes kalbam apie nacionalinės strategijas. Ir jos negali keistis keičiantis vyriausybėms. Taigi reikia spręsti labai rimtus klausimus, mes tai ir darome, tačiau jeigu galima. Planas buvo pakeistas ir nepaisant kai kurių klaidų, kurias mes padarėm jas įgyvendinant kažkada, vis dėlto tikrai buvo padaryti pakeitimai. Tikrai labai sunku kai ekonomika smunka ir traukiasi 25 procentų greičiu ir jeigu yra nedarbas siekiantis 30 procentų. Taigi nepaisant mūsų sunkumų, nepaisant mūsų klaidų planavimo programoje, mes vis dėlto parengėme programą, kuri Europos mokesčių mokėtojams nekainavo nei vieno euro, kadangi paskola buvo gražinta, garantijos išliko ir yra tik tai vienas atvejis, kur e, Europos mokesčių mokėtojas turėtų mokėti. Tai jeigu programa sužlugtų ir e, Graikija išeitų iš eurozonos, na, tuomet e, aišku, reikia pripažinti, kad kad tai būtų padaryta Graikijos piliečių sąskaitą. Graikija tai gali padaryti, mes pripažiname savo skolas, ir komitetus tai yra šities klausimai sprendžiami ir mes galim užduoti tokį klausimą ir kad būtų pritarta, ką daryti su Graikijos e, skola. Jūs matote, kokia e, vyko e, restruktūrizacija, bet matome, kokia didžiulė yra Graikijos skola palyginus su kitomis valstybėmis narėmis. Tai toks trumpas atsakymas Aišku, čia būtų geriau kalbėti ekonominėme forme, o ne čia, bet aš atsakau kaip buvęs mm, ūkio ministras. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už galimybę kalbėti su jumis šiandien. Dėkoju, dėkoju gerbiamas ministrė už tai, kad atvykote. Matome, kiek pastangų Graikija deda kad išeitų iš krizės. Aišku, jai padeda visa Europos Sąjunga. Ir mes tikimės, kad vyriausybė dirbs iki savo kadencijos pabaigos, tai yra iki 2015 metų pavasario. Linkiu jum kuo didžiausios sėkmės Linkiu kuo didžiausios sėkmės Graikijos vyriausybei, nes tai svarbu ne tik ir jum, bet ir mum. Dėkoju už tai, kad atvykote, kad pristatėte prioritetus. Dėl Ukrainos galiu pasakyti, kad ministrų tarybos, užsienio reikalų ministrų tarybos sprendimas yra svarbus. Ukraina eina į Rusijos spastus. Tie kreditai, kuriuos Rusija suteikia, yra tik tai dviem ar, tri, dviem ar trim mėnesiam ir kas e, kelis mėnesius, e, tik tiem keliam mėnesiam Rusija nustato ir dujų kainas Ukrainai. Rusija pasiliko e, duodama kreditus Ukrainai 750 milijonų išskaičiavo iš tos sumos, kad padengtų senas Ukrainos skolas. Taigi Ukrainos situacija yra sudėtinga. Jiems susidaro įspūdis, kad Ukraina vis giliau klimpsta į krizės liūną. Dėkoju, gerbiamas ministrė, tikimės, kad dar susitiksime jum pirmininkaujant.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 pranešimą, Juotkalnijos pažangos ataskaitą, galbūt ryt ryte ponas Tenak galės pristatyti pakeitimus prieš balsavimą. Turbūt niekas tam neprieštarauja. Ponas Tenok. Taip, ryt ryte viską galėsime padaryti. Pirmininkas, dėkoju. Dėkoju Jums už supratimą. O dabar reikime prie kito darbo atvarkės punkto. E, noriu pasakyti, kad dabar vyks uždaras posėdis. Taigi šveicariškas sūris pilnas skilių. Mūsų komitete informacija.